Sveiki atvykę į seminarą. Kolegos kalinėse eilėse prašomi susėsti. Taigi, sveikinu atvykus į e, mūsų seminarą, kuris yra vykdomas įmonių ataskaitų už 14 už 14 metus kontekste ir mes kalbėsime apie bendras įmonės, apie jų situaciją, apie jų perspektyvas ir kalbėsime apie tai, ką jos iš tos bendros veiklos laimėjo. Transporto komite dar mūsų pranešėjas užtruko, tačiau jisai yra pakeliui ir greitai ateis ir mes turėtume pradėti šitą mūsų seminarą. Tikimės šiandien susidaryti įspūdį, geresnį įspūdį, kaip sekasi dirba, dirbti toms bendroms įmonėms. Taigi džiaugiuosi, kad atvykote į šitą seminarą. Iš karto suteiksiu žodį von e, e, Etzel atstovo Jan Vandenbysen. Ačiū pirmininkė. Labai dėkoju, kad jūs pakvietėte atvykti ir tuos, kurie gavo finansavimą. Therefore, I'm very happy to have this opportunity. Labai džiugu, kad turime galimybę su jumis pasidalyti nuomonėmis. Pristatysiu jums e, Philips grupę, trumpai pristatysiu visų pirma, kas yra Axel tada papasakosiu apie tris sėkmingus projektus ir po to aptarsiu tris aktualius klausimus, kurie, manau, bus įdomu šioms diskusijoms. Jūs tikriausiai puikiai žinote, kas vyksta aplink mus, viskas darosi išmanu, kiekvienas visuomenės, ekonomikos, kasdienio gyvenimo aspektas darosi išmanus, ar kalbėtumėm apie judumą, apie tai, kaip visuomenės yra valdomos, kaip vykdoma demokratija, kalbėtumėm apie energijos vartojimo efektyvumą, išteklių taupų naudojimą, ar sveikatos priežiūrą. Visose sritise išmanumas įgyja vis daugiau svarbos svarbos. Ir tai yra elektronikos pagalba daroma. Čia kalbėtumėm apie liustus, kurie būtų elektroninių grandinių esminiai pamatai, programinė įranga taip pat, kuri yra reikalinga sistemoms veikti, sensoriai, jutikliai, visa įranga, kuri yra reikalinga e, liustams pagaminti. Dėl viso to visa įranga ir darosi išpanesnė. Taip pat reikia nepamiršti, kad e, tas išmanumas darosi vis labiau sudėtingas ir visos elektroninės infrastruktūros, kurios yra naudojamos, ar tai judumo, ar tai sveikatos priežiūros, ar energetikos rytyje, visos jos turi savo spe specifika, turi specifinius reikalavimus, turi būti tarpusavyje sujungtos savo infrastruktūroje, bet taip pat ir tarp skirtingų infrastruktūrų. Ir tai turi būti daroma taip, kad duomenys būtų apsaugoti, kad privatumas būtų garantuotas ir taip toliau ir taip toliau. Toliau kitas iššūkis yra kaina. Pavyzdžiui, nauji gamybos planai, pavyzdžiui, dėl naujų liustų gamybos gali kainuoti nuo 10 iki 10 milijardų eurų. Ir, pavyzdžiui, lėktuvo ar autonominio vairavimo visa programinė įranga gali uh, sudaryti apie milijardą kodų, kuris kiekvienas kainuoja uh, daug eurų, taigi lėšų sumos milžiniškos. Labai svarbu, kad būtų įmanoma įmonėms iš kažkur gauti tas lėšas, nes pats vienas to negali padaryti, bet ir visą tą sudėtingumą suvaldyti yra nepaprastai sudėtinga. Būtent todėl um, visas visa pramonė turi bendradarbiauti ir todėl mes ir turime Aksel, kuris padeda tai daryti. Uh, Tos milžiniškos lėšos, kurios yra būtinos yra ir kitose pasaulio vietose leidžiamas. Štai e, žinių pranešimai per pastarosius kelias metus apie stambiausias įmonės visame pasaulyje, kiek jos investuoja, kokias milžiniškas e, sumas, kad būtų konkurencingumą galima išlaikyti. Nes e, jeigu nori būti, jeigu nori būti konkurencingas, turi būti išmanus. Būtent tai yra priežastis, kodėl Excel yra sukurtas būtent tokiu būdu, koks kaip sukurtas. Excel buvo sukurtas remintis to, to mintimi, kad reikia apjungti pastangas tiek privataus sektoriaus, privačių subjektų, visų to, kas veikia mokslo tyrimų, technologijų plėtros ir tie ir komisijos bei, kas dar svarbiau, valstybių narių jėgas. Ir todėl Excel ir yra viena iš jungtinių technologijų iniciatyvų uh, Dabar jeigu pažiūrėtumėm, kokie yra subjektai, kas čia dirba, tai aišku yra mokslo tyrimų darbotvarkė apibrėžinti subjektai, bet taip pat ir viešojo sektoriaus dalyviai, Europos komisija, valstybės, yra 22 valstybės, kurios yra Excel narės ir dar yra 3 papildomos šalis. E, tai e, aišku labai svarbu parenkant projektus. Toliau aišku yra bendros įmonės buveinė, kuri turi direktorių ir visą valdybą, kas, kurie yra atsakingi už projektų gyvenimą. Ir aišku, labai svarbu kalbėti apie finansavimą ir naudos gavėjas, e, kurio procesas yra finansuojamas, gauna dvigubą finansavimą vieną iš savo valdžios institucijų, kitą iš ES per bendrą įmonę. Visa tai yra valdoma e, valdybos ir privačių um, sutrostų šalių. Aš irgi esu valdybos narys, ar kitko jį posėdžiauju šiandien. Dabar trys sėkmingų projektų pavyzdžiai. Hiron. Philips dalyvavo šiame projekte, mes panaudojame jį um, ekonavigacijai, apjungiami um, rengeno vaizdais su ultragarso vaizdais. Tai yra tik tai vienas iš tokio požiūrio pavyzdžių, kas yra tipiška Kairon, tai yra į asmenį su, su, sutelktas toks požiūris, kuris yra labai svarbus sveikatos priežiūrė. Aš paminėčiau ir kitus elementus, pavyzdžiui, mobilis Slovenijos kompanija, kuris sugebėjo atrasti lengvesnį uh, um, būdą prijungti biosensorius prie asmens kūno, pavyzdžiui, um, ugnegesiai ar uh, sanitarai, kurie gelbsti žmonės kritinėse situacijose, labai svarbu naudoti tokius sensorius arba, pavyzdžiui, tiem, kas šokinėja su slidėmis, kad būtų galima prijungti sensorių prie kūno ir stebėti visas gyvybinės funkcijas uh, kū, žmogaus kūno. Pavyzdžiui, tai yra ir E, širdies e, e, plakimas, ir temperatūra organizmo ir taip toliau. Tai yra labai svarbus mūsų pasiūlymo, šio pasiūlymo elementai. Toliau, kitas pavyzdys. Crystal. Čia eina kalba apie labai sveitingų sistemų inžineriją. Paprastai tokios elektroninės sistemos yra kūriamos pasitelkiant įvairias um, priemonės ir yra pervedami duomenys tarptų um, priemonių, tarptų įrankių. Tai aišku, reikalauja ir daug darbo ir, ir padidėja klaidų uh, kiekis, o Crystal padeda išspręsti tą tarpusavio saveikumo problemą, kad būtų galima daug efektyviau perduoti duomenis ir tuomet sistemos gali suvaldyti ir daug sudėtingesnės situacijas. Philips panaudojo tai, kad pagerintų savo rengeno sistemas. Ir kas mums atvėrė akis, tai yra, kad ir iš kitų sektorių buvo daug indėlio. Kiti sektoriai irgi e, galvoja apie e, įvairias sistemas, kur sauga yra nepaprastai svarbi, pavyzdžiui, automobilių sektorius arba aeronautika. Uh, Bet aišku, viskas sąveika tai yra abipusi. Ir kai sektoriai bendradarbiauja tarpusavyje, tai aišku yra raktas į sėkmę. Toliau trečias pavyzdys, kur Philips nedalyvavo tame projekte, bet uh, Čia eina kalba apie liusų gamybos technologiją, tai yra silikono izoliuojančios medžiagos pus, e, panaudojimas. Pusiau išeikvotos, ypač kai eina kalba apie mažo galingumo e, pritaikymus ir tai yra labai svarbu, galvojant apie Europos pramonės skaitmeninimą. Uh, labai svarbi žinia, kad ta naujoji technologija, kuri europinės kilmės, dabar užvaldo pasaulį. Ir būtent Excel dėka, taip pat ir INIAC pirmtako dėka yra labai daug tokių bandomųjų projektų, kurie gyvenami, kad šios technologijos galėtų būti pritaikytos labai efektyviai plačiu mastu. Taigi bendrai vertinant, mes tikrai esam patenkinti tuo, kaip veikia Excel. Galbūt būtų trys tokios um, probleminės uh, sritis. Visų pirma, tai yra finansavimas palyginti su išlaidomis kaina. Viduryje štai jūs matote tą stulpelį, mėlyna dalis yra tiesioginės išlaidos, kaip apibriešta horizontė 2020. Tai yra projektų finansavimo tiesioginės išlaidos Mm, kaip ir įprasta, horizontas 2020 yra e, bendra suma nustatyta, fiksuota tiesioginėms išlaidoms padengti, tačiau realybėje daugiau nei 25 procentų reikia netiesioginėms išlaidoms finansuoti. Taigi tai reiškia, kad tie procentai, kurie čia yra nustatyti, galvojant apie tai, kiek išlaidų galima finansuoti, nepadengia visų išlaidų. Kitas dalykas, ES finansavimo tarifai bendroje įmonė nėra šimtaprocentiniai, kaip horizontai 2020, jeigu prieartėjame prie rinkos 75 tai procentai, tai tik 15 procentų arčiau rinkos, 25 procentai, jeigu toliau nuo rinkos Aišku, yra dar ir nacionalinis finansavimas, bet paprastai nacionalinis finansavimas yra tolygus europinio finansavimo. Tai jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie tai, kiek iš viso o, gauna tada naudos gavės finansavimo palyginti su bendra išlaidų suma, tai būtų gal tai 15 procentų, taigi vis daugiau įmonių praranda susidomėjimą Excel, nes finansavimo procentai yra nepakankamai dideli, kad būtų patrauklus. Antra problema yra supaprastinimas Visų pirma, pažiūrėkime, kaip buvo, kokia buvo sistema su Inja, kaip kitais pirmsakais prieš šį Excel, kai buvo septinta pagrindų programa. Štai naudos gavės viduryje, pateikė jis savo um, paraišką, išlaidas pristato nacionalinė valdžios institucija, kuri um, išmoka um, 100 procentų kuri išmoka tas išlaidas naudos gazėjų ir pateikia taip pat sertifikatą dėl papildomų išlaidų mm, finansavimo. Sistema veikia pakankamai gerai ir viskas buvo paremta, aišku, nacionalinėmis išlaidomis. Dabar horizonto 2020 laikotarpyje situacija tapo sudėtingesnė, kaip jūs matote, nes naudos gavėjas turi visų pirma pateikti e, išlaidų paraišką bendrai įmoniai pagal horizonto 2020 taisyklės, tada tas pats nu, naudos gavėjas dar turi išlaidų paraišką pateikti nacionaliniai valdžios institucijai pagal tos valdžios institucijos reikalavimus, o kiekvienoje valstybėje tie reikalavimai yra skirtingi. Trečias dar dalykas, tas naudos gavėjas dar turi stebėti, kiek jis savo, m, mm, d, savo dalies įnešė, o, gali būti gal net ir natūrą. O, tai o, galbūt nefinansuojama nei to, nei to, nei, nei bendros įmonės, nei valdžios institucijų, tačiau apie tai reikia pranešti, tai reikia stebėti ir apie tai reikia informuoti ir bendrą įmonę, ir, ir, ir, ir nacionalinę valdžios instituciją. Tai iš esmės gaunasi trigubas išlaidų atsiskaitimas, ataskaitų pateikimas e, ir skirtingi reikalavimai kiekvienu atveju. Taigi daug daug sudėtingiau. Tai toks atrodo tas supaprastinimas horizontai 2020. Na ir galiausiai trečia problema yra, kiek yra lėšų numatyta Excel, kiek tų pinigų yra prieinama projektai. Aišku, mm, e, per EIA kartėmis dabar Excel išsiplėtojo, aišku, matome štai čia ES finansavimą apatinėje tą kreivę mm, iki 2013 augo, bet paskui buvo biudžeto apkarpimai ir Excel biudžetas sumažėjo. Nacionalinis biudžetas iš esmės yra, kaip ir sakiau, to lygus europiniam finansavimui, jis labai panašus ir matome irgi tas pats. Po, kai, nuo Excel pradžios iš pradžių buvo kilimas, o paskui labai staigus kritimas. Uh, Ir iki 2010 metų dar reikės laukti, iki tas bendras Excel ir, ir nacionalinis finansavimas pasieks daugmaž tą lygį, kuris buvo 13 metais. O tos lėšos yra labai svarbios pramonės plėtrai. Jūs, kaip įsivaizduojate, tikrai tokios kreivės yra visiškai neteisingas signalas siunčiamas. Ačiū. Ačiū, tikrai įspūdinga informacija. Dar kartą grįšime prie jūsų pasisakymo. Iš karto norėčiau suteikti žodį antrajam pranešėjui Masimo Garbinį. Jisai pristatys Cezar programą. Labas rytas, ačiū pirmininkė. Labai dėkoju, kad, prit, kad jūs e, pakvietėte informuoti apie Cezar veiklą. Tai yra vieningos erdvės kūrimo projektas. Aš tiesiog norėčiau pakalbėti apie tai, kaip mes kaip naudos gavėjai veikiame. Ir pakalbėsiu apie tris aspektus. Mes esame paslaugų tiekėję ir taip pat aš esu ir Cezar vadybininkas, pakalbėsiu ir iš tos perspektyvos ir taip pat pakalbėsime apie keleivių, keleivių tenkančias paslaugas iš šio projekto. Jeigu manoma, prašau parengti skaidres. Pasaulyje transportas e, intensyvėja. Čia nu, tarptautinės e, transporto organizacijos informacija yra pateikiama ir parodoma, kaip padidės transportos srautai 10-10-10-10 metais ir matote, kad transporto srautas 3-4 e, kartais padidės lyginant su e, situacija dabar. Dabartinė technologijų raida kol kas neleidžia daryti koks nors spėjojimus dėl ateities transporto. Mes galime tik tai prognozuoti dešimčiai metų ir per tuos dešimt metų e, transporto priemonių skaičius bent jau padidės. Todėl aš norėčiau pakalbėti kaip įmonės, kuri gavo naudą atstovas. Tiesiog aš norėčiau už savo patirties pasakyti, kad mes Šiuo metu e, dirbame bent jau šimtame eksperimentinių centrų, kurie yra įsibarstę po visą Europą ir Eurocontrol ir taip pat e, automobilių transportos įmonės yra įtrauktos į šitų centrų veiklą. Visos suinteresuotos šalis dirbo kartu siekdamos modernizuoti uh, Europos oro transporto sistemą. Labai svarbu, kad prižiūrint komisijai būtų tinkamai leidžiamos e, patikėtos lėšos visos suinteresuotos e, šalys ir oro erdvės naudotojos, tai yra bendrosios aviacijos įmonės, oro uostai, oro navigacijų paslaugų tiekėjai, profesinės organizacijos, karinės organizacijos, EASA ir nacionalinės priežiūros institucijos ir visos kitos įmonės, taip pat technologijos gamintojas, mokslinio tyrimo institucijai, akademijos, akademikai. Visa tas, visi tai yra susijęta uh, šioje programoje dirbti iš vien. Kokį darbą atlieka šitos bendros įmonės valdydamos oro transporto srautus? Mes siekiame įgyvendinti technologinės nusisprendimus, kurios pateikė mokslinių tyrimų įmonės. Jos parengė šitos sprendimus įgyvendinti, o mes įgyvendinimo valdytojai turėtume siekti, kad visos šitos technologijos tapti vieningos Europos technologijos e, technologiniai sprendimai. Connecting Europe Facility 2014-2015 metais mes gavome daugybę produktų ir projektų ir 600 for a total investment value of 22 produktai, projektai yra įgyvendinami, kuriems yra gauta milijonės sumoms. 15 metams 220 pro, e, projektų buvo įtvertindami kaip e, finansuotinti. Ir 1,2 milijardai eurų yra numatyta jiems finansuoti. Mūsų bendroji įmonė ir mūsų valdyba mes e, dirbame siekiant įgyvendinti taip vadinamą gyvenimo ciklo projektą ir žinoma mes kartu su inžinieriais bandome kurti naujas technologijas ir jas įgyvendinti. Srotų va valdymas ir pokyčiai reikalauja, kad šitas gyvenimo ciklas būtų tęsiamas ir netgi pereinamai laikotarpiu. Pramonė dirba ir mokslinio tyrimų ir plėtros rytyje ir taip pat įgyveninimo srityje ir stengiasi sumažinti investicijų riziką bei įgyvendinimo, projektų įgyvendinimo laiką. Labai svarbu, kad yra parengtas labai tvirtas Europos e, mokslinių technologijų planas ir kuris padėtų užtikrinti oro transporto saugą ir taip pat užtikrintų tarpusavio sąveiką. Labai svarbu koordinuoti mūsų programą su JAV modernizavimo programomis ir kitais svarbiais projektais. Taigi norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai. Aš tikrai esu įsitikinęs, kad mes Europą turime galvoti globaliai, tačiau veikti kaip Europa, kaip europiečiai, kadangi mes užimame atitinkamą dalį šioje rinkoje ir mes turime galvoti apie mūsų e, keleivių naudą. Visi mes skraidome kartą kitą per savaitę. Ir tai rodo, kad aviacija mes matome, kad bendrose įmonėse yra tikrai esminių pokyčių. Maždaug 6 procentai sumažintas skridimo laikas. 10 procentų sumažintas degalų sunaudojimas, 10 procentų yra sumažintas vėlavimo laikas, taip pat CO2 teršalai, taip pat e, e, eismo sauga, kokybė, garso tarša mažinama. 20 minučių trumpesnis tapo pristatymas nuo durų iki durų laikas. 5 15 eurų sumažintos e, bilietų kainos. Taigi 6 eurai naudos tenka kiekvienam keleiviui. Tokia yra pastarosios veiklos e, nauda, rezultatas ir ta mokslinių tyrimų programų nauda yra akivaizdi ir tai leidžia plėtoti Europos aviacijos sektorių ir jam išlikti toliau lyderiu. Dėkuoju Jums už šitą informaciją, Dėku, malonu, kad atvyko pranešėjas. Marijanai, iš karto norėčiau tau suteikti žodį, kad tu padarytum savo įžanginę kalbą. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Uh, transporto komitete vyko balsavimas, tad privalėjau dalyvauti tame posėdėje, tačiau bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti visiems atvykusiems už dalyvavimą. Pirmą kartą organizuojamas toks seminaras ir labai tikiuosi, kad kitą kartą sulauksime dar daugiau sėkmės, kad dar daugiau dalyvių pas mus atvyks. Tačiau mano nuomonė, bet kuriuo atveju tai yra labai sėkmingas renginys. Nes jeigu norime surinkti pakankamai daug informacijos apie bendrų įmonių veiklą, Visų pirma, turime įvertinti ir naudos gavėjų patirtį, nuomonės. Juk reikia kalbėti būtent su tomis interesuotomis šalimis, kurios dirba su tomis bendromis įmonėmis ir pažiūrėti, e, kokios mokslinių tyrimų kryptis pasirenkamos, kaip organizuojami viešieji pirkimai ir kaip yra užtikrinamas mažų bei vidutinių ypač įmonių e, prieinamumas ar galimybė pasinaudoti teikiamomis galimybėmis. Taip pat svarbu įvertinti ir bendrų įmonių vadovų e, veiklą ir apskritai kokie pasiekiami rezultatai e, bei kokia įtaka daroma ekonomikai. Labai tikiuosi, kad e, ši patirtis nebus vienkartinė Nes kalbant apie bendras įmonės, apie kažkokias tai agentūras ar skirtingas ES institucijas, iš esmės daug vilčių dedama e, į tų įmonių veiklą, į jų rezultatus. Tad ačiū už tai, kad atvykote dalyvauti mūsų seminare ir tikrai su nekantrumu noriu išklausyti ir kitų mūsų prelegentų pasisakymus. Dėkuoju. Dabar suteiksime žodį trečiajam pradėšiui e, Katalin Mė iš Rumunijos. Thank you, Madam Chair, for having this opportunity. Ačiū labai gerbiama pirmininkė, ačiū, kad suteikėte galimybę pristatyti mūsų dalyvavime Inkas klasteryje e, ir Clean Sky programoje. Na ir norėčiau e, visų pirma trumpai pristatyti, kas yra Clean Sky ir švaraus dangaus programa. Na ir Taip pat tikiuosi, kad šis seminaras sudarys galimybę pristatyti mūsų patirtį susijusią su dalyvavimu e, tokiame daug iššūkių keliančiame, e, iššūkių keliančių jungtinių technologijų iniciatyvoje. Na ir pradėsiu nuo Clean Sky. Na, e, žinau, kad tai nėra šio seminaro tikslas, tačiau trumpai norėčiau pristatyti, tai yra ilgalaikė viešojo privataus sektoriaus partnerystė aviacijos sektoriuje. Viskas remiasi priemonė, kuri buvo sukurta. Ir Taip pat vykdama veikla su patariamąją aeronautikos mokslinių tyrimų Europoje taryba. Ir vienas iš tikslų yra mažinti išmetamuosius teršalus, pavyzdžiui, CO2 teršalus sumažinti 50 procentų, o NOX teršalus 80 procentų. Ir pasiekti, kad aviacijos sektorius būtų žalesnis, ekologiškesnis ir taip pat E, pirmą kartą tokio pabudžio veikloje daug dėmesio buvo skirta ir gamybė, gamybos veiklai, taip pat buvo bandoma atsižvelgti į tą poveikį, kurį daro reikalingos technologijos, būtinos, norint sukurti reikalingas transporto priemonės ateityje ir taip pat siekiant įvertinti, koks būtų jų poveikis aplinkai, taip pat e, kalbant tiek ir apie jų priežiūrą bei naudojimą. Na ir kalbant globaliai, Klinskai buvo pagrystas keletų pagrindinių elementų. Na ir buvo panaudotos įvairiausios technologijos, horizontaliosios, transversaliosios technologijos, specialios variklių sistemos, ekologinio projektavimo elementai. Na ir buvo panaudotos tam tikros priemonės, kurios padėjo įvertinti, ar Clean Sky programa pasiekė užsibrieštų tikslų ir e, tos priemonės yra susijusios ir su ta viešaja veikla siejama su Clean Sky programa. Ir buvo skirtas tikrai e, didelis biudžetas, 1,6 milijardo eurų. Ir remiantis įvairiausiais kriterijais, tam tikros e, dalis buvo skirtos e, steigėjams, taip pat susijusiam šalims 25 procentai buvo skirta mm, nepriklausomiems subjektams. Tačiau apie finansavimą pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Trumpai norėčiau pristatyti mūsų patirtį susijusią su Clean Sky. Visų pirma, norėjome suderinti visus pajėgumus su JOTAI, jungtinėmis technologijų iniciatyvomis, tai buvo gana nauja priemonė. Ir iš esmės mes matėme, kad tai yra tam tikra priemonė ir galimybė suderinti ilgalaikės strategijas susijusios su aeronautikos sektoriaus plėtojimu. Ir mums tai buvo vienas svarbiausių prioritetų. Tačiau tuo pat metu. Mm Mes e, bandėme užtikrinti, e, kad viskas e, būtų susijęta su nacionalinė mokslinių tyrimų strategija, taip pat sektoriaus industrinė politika ir tai buvo įgyvendinta kaip dalis oficialios vyriausybės politikos priemonės skirtos 7-13 metams. Tuo pat metu Klinskai programa sudaro galimybę e, įsitraukti kaip e, asocijuotam nariui. Ir tai yra svarbus aspektas, nes yra įvairiausių galimybių dalyvauti Klinskai projekte. Ir buvimas asocijuotų narių, tai reiškia gana aukšto rango poziciją ir tai sudaro galimybę e, vienam ar kitam subjektui per tokį skaidrų projektą būti išrinkta, išrinktam tuo nariu. Ir vėliau galima tapti ir nuolatiniu nariu. Na ir tai yra projektas, kuris atviras ir įvairiems partneriams, tai yra tiems subjektams, kurie vienu ar kitu laikotarpiu gali padėti spręsti labai konkrečius klausimus susijusius su jų turima patirtimi. Tad e, tai yra labai svarbi galimybė mažoms vidutinėms įmonėms, taip pat universitetams Ir labai svarbu, kad nacionaliniu lygiu buvo sudaryta galimybė tiems subjektams įsitraukti į Clean Sky. Ir mūsų nuomonė Clean Sky programa sudarė puikia galimybę visų pirma pramonės atstovams aukštų lygių būti integruotėms į tą tiekimo grandinę aeronautikos industrijoje ES lygių. Tai buvo susiję ir su strateginė e, ateities plėtra. Ir mes e, Taip pat atitinkamai pasirengėme Klinskai projektui ir taip pat įvertinome pajėgumus ir mokslinių tyrimų vykdomą veiklą. Ir kalbant apie e, TRL, yra visa skalė TRL1 nuo iki TRL9 ir situacija buvo vertinama atsižvelgiant į vairiausios parametrus Ir kalbant apie veiklą nuo TRL 4 iki TRL 6, bandėme rasti geriausius pajėgumus nacionalinių lygių spręsti susijusias problemas. Ir be abejo stengiamės e, pasiekti geriausių rezultatų pagal ITD ir, pavyzdžiui, SMFA ar e, kitos e, programos buvo įgyvendintos ir Čia taip pat buvo sukurtos galimybės subjektams prisijungti kaip asocijuotiems nariams. Ir Klinskai tapo tarsi tam tikrų konsorciumų, e, prie kurio galėjo prisijungti ir pramonės atstovai. Mes buvome vieni iš tų inicijatorių. Ir nacionaliniu lygiu buvo sukurtas toks konsorciumas, pagrįstas e, į inkas. Ir dar viena įstaiga ir taip pat du investiciniai partneriai įsitraukė. Ir jų veikla buvo labai svarbi, kalbant apie projekto veiklą. Tai bu, viena iš įmonių buvo Roma Ero, Na ir taip pat mums atrodė, kad e, buvo galima užmėgsti ryšius ir tarptautiniu lygiu, tai buvo padaryta su Italija, pavyzdžiui. Buvo vykdomas e, bendras projektas su Alenija Aeronautika. Ir dabar jau yra vykdomas Clean Sky 2 projektas. Ir kartu su Inkas yra vykdoma veikla ir bandama sukurti naujas konsorciumas. Na ir iš esmės e, mums, kaip dalyvavusiems Clean Sky programoje, buvo svarbu e, tilpti į tą biudžetą, kuris buvo numatytas šį veiklą, tai yra 29 milijonai eurų. Apie 15 milijonų buvo skirta Europos komisijos Ir buvo tradiciškai paskirstytos lėšos 50 ant 50 procentų, kalbant apie finansuojamą ir bendrą finansuojamą veiklą. Na ir e, apie 25 procentų e, turimų mokslinių e, tyrimų pajėgumų buvo įtraukta į Klinskai projektą ir apie 45 procentai darbuotojų tačiau šiek tiek vėliau galėsime aptarti netitikimus šiuose skaičiuose. Na ir dabar norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. E, Blade yra vienas e, iš pavyzdžių susijusių su keleiviniais lėktuvais ir pirmą kartą e, tikslai susijęs su žalia aeronautika e, buvo pademonstruoti tokiu aukštu, aukšto TRL lygiu. E, Na ir be abejo, e, kol kas e, darbai dar vykdomi. E, tas lėktuvas, kuris yra, kuris yra rengiamas, dar yra konstruojamas angare ir yra kuriami specialūs sparnai, taip pat kiti elementai. Yra bendradarbiavimai ir su Airbus. Na ir tokia jau gana brandi projekto fazė, rengiamasi galutiniai demonstracijai. Panašus e, projektas yra Shield, e, susijęs e, taip pat su pavyzdiniu akustinio modelio demonstravimu. Ir vienas iš pagrindinių tikslų buvo įvertinti akustinę taršą, buvo pradėtas vykdyti specialus projektas, norint įvertinti tokio pabudžio technologijas. Ir kartu su Dassault Aviation pradėjome um, rengti šį projektą ir yra naudojamos specialios e, priemonės, specialus e, priedai, bandoma rasti geriausius būdus, e, kurie padėtų sumažinti akustinę taršą sukūriamą aviacijos priemonę. Na ir dabar rengiamasi galutiniam pristatymui, kuris turėtų vykti vasarą Prancūzijoje ir tokios įmonės kaip Daso, Fokker, e, Inkas e, taip pat kartu dalyvauja šiame projekte. Dabar vidutinė TRL veikla susijusi taip pat su e, akustinė tarša apima tokius dalyvius kaip Inkas, bei kitas įmonės ir taip pat yra kūriamas specialus modelis, atliekami testai susiję mm, su akustinė tarša. Kitas pavyzdys yra susijęs su e, nauja žaliaja aviacijos transporto priemonė. Ir yra bandoma sumažinti mm, sukeliamą akusinę taršą, atliekant tam tikrus technologinius pakeitimus. Dar vienas pavyzdys Life Air Copter projektas. Yra kūriamas specialus malūnsparnis. Ir yra įvairūs šio projekto įgyvendinimo etapai ir tikimės, kad viskas sėkmingai bus įvykdyta ir demonstracija praeis sėkmingai. Dabar keletas skaičių ir detalių susijusių su dalyvavimu klasteryje. Bendras e, e biudžetas e, jau viršėjo 30 milijonų eurų ir artėjant prie galutinės demonstracijų fazės daug tų kaštų, kurie turėjo tilpti į biudžeto rėmus, e, šiek tiek e, iš jų išlipo, reikėjo ieškoti išorinių finansavimo šaltinių. 9-16 metais buvo numatyta 9 milijonai eurų, e, Inkas projekto atveju 75 e, nulatiniai darbuotojai buvo įdarbinti, o 170 klasterio lygmenių vykdė savo veiklą. Na ir dabar pasiekėme tokią fazę, na, kai tiesiog bandome įvertinti, konsoliduoti savo indėlius susijusius su Clean Sky. Ir yra 24 pagrindiniai tikslai, kurie buvo pasiekti. Tai buvo nustatyta ir tam tikrų pasikartojančių tendencijų. Buvo atlikta ir įvairių tyrimų, auditų. Na ir remdamiesi savo pasiekimais bandėme įvertinti, kokį poveikį davė toks dalyvavimas. Ir yra speciali mokslinių tyrimų mm, mm, įstaiga. Ir taip pat gauname tam tikrų atsiliepimų susijusių su dalyvavimu šiuose projektuose. Be abejo, labai svarbu buvo užtikrinti ir kuo didesnį matomumą ir e, tinkamas įstraukimas į to aeronautikos e, pramonės proceso vykdymą buvo labai svarbus. Na ir dauguma vykdytos veiklos jau yra galutiniuose etapuose. Turiu pasakyti, kad tikrai pasiekėme nemažai tų tikslų, kurie buvo užsibriežti. Vis dar vyksta informacijos klaida. Ir Labai svarbu, svarbi yra ir nuolatinė stebėsena, ir pusiausvėros finansavime radimas, nes be abejo galutinėme, galutinėme etape e, neretai pastebima, kad e, dėja biudžetas išsenka, todėl tinka, ir tenka viską tinkamai subalansuoti. Akivaizdu, kad padaugėjo ir administracinio darbo šiame etame, kilo ir tam tikrų problemų kai kurios jų buvo susijusios su pačia e, valdysenos struktūra, su to, kaip viskas buvo struktūruota. Ir, kaip jau minėjau, sunkumo buvo susijusių ir su administraciniais, ir su finansiniais dalykais. Tam tikras problemas sugebėjome išspręsti. Ir turbūt vienas svarbiausių dalykų buvo pristatyti Klinskai JTI priemonę ir užtikrinti, kad ji būtų pripažinta nacionaliniu lygiu ir įtraukta į nacionalinę mokslinių tyrimų strategiją. Priešingą atveju būtų buvo sudėtinga tam tikriems subjektams prisijungti prie projektų. Sprendėme ir kitas problemas, tokias kaip komunikacijos kanalų nustatymas, e, taip pat e, bendros tarptautinės veiklos rėmimas įmonės lygių. Kai kurios problemos, kurias įsprendėme iš dalies, yra susijusios su tuo, kad e, tas sutartinis laikotarpis kėlė nemažai problemų sugebėjome parengti tam tikrų strategijų šiai problemai spręsti, tačiau darbas vis dar vyksta ir norėčiau pabrėžti, kad yra ir tokių problemų, kurių dėja neišsprendėme. Galbūt apie tai dar bus galima padiskutuoti, tačiau iš esmės m, mm, sudėtinga konkrečiai įvertinti Klinskai e, pasiektus rezultatus, pavyzdžiui, įmonės lygių. Tačiau bet kuriuo atveju išmokame labai daug. E, kalbant apie komunikaciją, tai yra vienas pagrindinių elementų. Reikia nepamiršti ir to, kad Klinska yra susijusi e, su kaštais veikla ir norėčiau užbaigti tam tikrais pamastymais. Remdamasis mūsų patirtimi galiu pasakyti, kad jo tai nėra skirta vien tik e, juridiniams subjektams, tačiau čia reikia daugiau aiškumo ir turiu e, pasakyti, kad jo tai mums tapo didžiulę paramą e, įsivyravus kriziai. Tai buvo tikrai labai svarbu, svarbių ramčių, kalbant apie mokslinius tyrimus ir plėtrą, bei veiklą vykdomą industriniu lygiu. Yra ir kitų minčių, kuriomis norėčiau su jumis pasidalinti, tačiau turbūt svarbiausia dalykas E, kurį reikėtų aptarti, yra kaip būtų galima pasinaudoti JTI e, praktikoje ir kaip daugiausia naudos iš to būtų galima gauti. Oh, Būtent šitas klausimas mums visiems iki. Dėkuoju, dėkuoju už jūsų prezentaciją. Dabar suteiksiu žodį ketvirtam pranešėjui, tai yra mm, kolega daktaras Moreno. Jis kalbės apie FCH. Dėkuoju, kad pakvietėte mane į šį seminarą. Aš dirbu Enėje tinkle ir savo pristatymę aš kalbėsiu trim aspektais ir kaip atsakingas už tris projektus atsakingas. Aš esu Enėja projektų koordinatorius. Taip pat esu Italijos uh, vandenilio uh, baterijų asociacijos prezidentas, mes pasisakome už mobilumo plėtrą, esu taip pat energetikos valdybos narys tarp šimto akademikų, kurie pasisako už um, vandenilio plėtrą ir mes esame Europinės platformos uh, nariai nuo 2002 metų. Enė mm, dalyvauja 11 skirtingų projektų, 10 buvo ankstesnėje platformoje nuo 2007 iki iki 13 metų. Mes koordinavome keturis projektus. Dabar turime tik tai vieną projektą, kuris finansuojamas bendroje įmonėje ir mūsų požiūrio taškas tuo ir paremtas, bet taip pat mes turime ir patirties iš išorės už bendros įmonės ribų ir tai, ką aš parašiau, čia yra labai svarbu, kad mes galime palyginti skirtingus pasaulius, aš taip pasakyčiau. Pavyzdžiui, jeigu palyginčiau Ir kai kurios iš tų minčių yra pertos kolegų, nes aš ne visur dalyvavau, bet pavyzdžiui, Orlando 2020 um, konkursuose dalyvavo mano kolegos ir palyginti su Orlando 2020, jie sako, kad su bendra įmonė viskas yra aišku, aišku tikslai, aišku kur eiti ir aišku skaičiai ir tada iš tikrųjų konkursinės paraškas galima teikti taip, kad suorientuotum į konkrečiai į tikslą. Mes žinome taip pat, kad bendra įmonė yra orientuota į projektą, nes mintis yra sukurti produktą, tą idėją gyveninti. Ir aišku, mes labai džiaugiamės tuo, kaip produkto gamintojai. Dabar yra mm, aišku visiškai, kokios, kokių technologijų reikia, ką reikia turėti omenyje. E, viskas aišku. Su, su bendra įmonė. Anksčiau būdavo metinis darbo planas, daugiametis e, darbo planas, dabar mes turime tiesiog darbo planą, uh, Ir ten tikrai yra puikios gairės mums ir kaip ruošti paraiškas konkursams, bet ir kaip tarptautinių lygmenių formuoti strategiją, strategiją, politiką, apibriežti prioritetą savo veiklai netgi. Tai, tai tikrai labai svarbus dokumentai. Tie dokumentai taip pat aiškiai apibrėžia ir ko Europos komisija norėtų, nori, ko, ko ji nori pasiekti, kur ji nori nueiti. Mes turime žinoti, kur Europa eina Nepridėtinė vertė, manau, e, bendros įmonės yra ta, kad mes sukūrėme bendruomenę. Visi tie žmonės, programavimo biuriai ir, ir nariai puikiai suvokė, kad mes dirbame iš vien. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, e, ta bendradarbiavimo dvasia bendros įmonės būstiniai tikrai labai teigiamai įtakoja pasiekimus. Mes sėdime visi prie vieno stalo ir sprendžiame bendras problemas kartu, aišku, nepamirštami, kad naudojame e, viešas sektoriaus lėšas, turime jas naudoti kaip galima geriau. Aišku, aš neturiu laiko, kad viską papasakočiau, bet vieną dalyką pabrėšiu. Tai yra peržiūros dienos. Peržiūros dienos rengiamas kartą metuose ir tai yra puikia proga geriau suprasti, kur einame, kokie yra mūsų rezultatai. Ir aišku, tai yra geriausias būdas um, pasitikslinti idėjas. Na, labai svarbu, kad būtent mes dirbame bendruomenėse, bendruomenės dvasia labai svarbi. Sėkmės istorijos. Mes Čia gal neturėtumėm tokio produkto, kurį galėtumėm paminėti kaip sėkmės istorija, bet aš čia paminėjau tris pavyzdžius. Um, iš tų 10-11 projektų. Visų pirma, tai, kas atrodo tarsi labai paprasta, atrodo, mes sugebėjome su kitų koncertinimu sukurti gairias gairių vadovą LSA. E, Tai reiškia, kad tas dokumentas dabar yra tarsi standartas, kuriuo remiasi visi, kas gamina vandenilio kūro mm, baterijas. Ir, pavyzdžiui, su Vokietija, su Prancūzija galim iš karto o, palyginti viską ir taip toliau. Toliau, ESE projektas taip pat man yra labai svarbus, kadangi čia irgi vandenilio sektoriaus m, mm, visos gairės standartai apibriežti. O, Buvo atliktas ir platesnis tyrimas, kurį užsakė bendra įmonė dėl uh, vandenilio kūro baterijų naudojimo poveikio visuomeniai, galvojant ypač apie taršos mažinimą. Ir dar vienas e, momentas tai būtų komitetas, kuris yra koordinuojamas senės. Mes sugebėjome apjungti taip pat ir tą išorinę technologiją, kabutėse išorinę, tai vadinu už tai, kad tai yra a, saulės koncentruota energija, kuri yra apjungiama su vandenilio kūro panaudojimu. Ir tai yra labai svarbu, kai galvoji a, apie technologinius pasiekimus, kad būtų bendradarbiavimas su kitomis technologijomis užtikrintas. Tai yra tikrai sėkminga istorija, kadangi mes dvi technologijas apjungėme ir pa, su, sugebėjome sumažinti temperatūrą, kuri yra reikalinga vandeniliui, kad būtų galima tikrai labai kokybiškai užtikrinti visus procesus. Toliau antras momentas. Italijos vandenilio kūro asociacijos prezidentas. Aš dabar jau <laughs> kalbu kaip po toks ir aš noriu pasakyti, kad mūsų asociacijos tikslas yra aišku. O, užsitikrinti, kad būtų daugiau dalyvaujančių subjektų ir mes siekiame įtikinti Italijos politikus, vietos valdžią, kad mūsų um, reikalas yra svarbus ir mes rengiame ne vien tik tai šiaip dokumentus, mes štai yra visas sąrašas, aišku, <laughs> dokumentų, kuriuos parengė bendra įmonė, tikrai tai nėra tiesiog paprasčiausi mūsų parengti dokumentai, e, tai yra dokumentai parengti konsultuojantis su e, kitais subjektais, e, mums finansuojant ir iš tikrųjų tai parodo, kad vandenilio kūras duoda energijos sistemai labai didelę pridėtinę vertę. Ir aš pasitelkiu tokius dokumentus, kad įtikinčiau mūsų politikus, mūsų valdžią, kaip tai yra svarbu. Antra dalis, žiūrint vėlgi į Italiją, noriu pasakyti, kad turime ir demonstracinių projektų, kuriuos finansuoja ir bendra įmonė, transporto sektorė pavyzdžiui, didelio greičio 3D projektai ir autobusai ir dviračiai paukščiai gali važinėti to, pasiremiant tokią sistemą, mes turime netgi vandenilio špilimo visas sistemas. Mes norime įtikinti žmonės, kad tai yra realu, kad tai veikia, kad tai nepavojinga, kad tai galima panaudoti. Vandenilis nėra toks sprogus. Ir e, lygiai taip pat, galvojant apie nišinės rinkas, mes turime, pavyzdžiui, telekomandeną projektą. Tai yra um, kiki, keltuvai, transporto priemonės, kurios veikia tokiu principu. Ir trečias, Anafield, aš tuo skaidrę parodysiu, yra didžiulė pridinė vertė sukurti Italijai. Italija turi antrą pagal dydį įmonę, kuri gamina uh, vandenilio kūro sistemas. Ir tai yra tikrai labai sėkminga istorija tie projektai, tie dokumentai, kuriuos aš paminėjau, leidžia padidinti ir politikų palaikymą, ir visuomenės palaikymą. Ir kaip aš jau minėjau, Tai yra puikus sėkmės istorijos pavyzdžiai pramonės lygmenių. Pavyzdžiui, antenams yra atsarginės energijos sistemos kūriamos. Kartu su prancūzais dirbame ir tai reiškia, kad, pavyzdžiui, yra investuotojų, kurie tiki tą technologiją ir deda savo pinigus į tai. Mes turime dolomitais paremtą kūro baterijų e, gamybos visą sistemą ir tas komitį, ką aš jau paminėjau, pirmai tas projektas sugebėjo parodyti Mm, labai didžiulę sėkmę, sėkmę užsitikrino pasaulinių lygmenių ir dabar mes jau galvojame apie aštų mobilumo proje, projekto plėtrą, bet be bendros įmonės, be ES pagalbos, nu, tikrai mes nebūtumėm sugebėję viso to įgyventi realiam gyvenime. Mes jau dabar esame parengę dokumentus ir esame tikrai garantuoti, kad Italijos vyriausybė patikrins tą, aš tu, patvirtins tą, aš tu, um, mobilumo projektą. Kadangi laikas labai spaudžia, aš, aš trumpai tik tai apie tai paminėjau, um, kadangi aš. Uh, Esu energija taip pat narys, be greta kitų savo pareigų, kurias jau jum išvardėjau, taigi dalyvauju priimant sprendimus ir dėl konkursinių paraiškų ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, dėl to patobulimo aš, esu, aš, aš rašau klaustukus dažnai dėl tokių klausimų, pavyzdžiui, COP21, viskas aišku, visiems aišku, kad reikalingi pokčiai, bet dabar. Uh, Aš keliu tokį klausimą, ar reikia kažką keisti energetikos sektorėje? Taip. Ar reikia mm, FDU sektorėje kažką keisti? Taip. Ir tai yra nauji dalykai, ko nebuvo anksčiau. Ir dabar jau galvojant apie 2013 metus ir tolesnius tikslus, jau gal reikia pradėti galvoti apie tai, kaip jau ir po 2020 metų dirbsime. Ir kadangi aš esu akademikas, mokslininkas, man yra labai svarbus dar vienas momentas, kad bendra įmonė yra sutelkusi dėmesį į į, į produktą, tačiau į rinką, tačiau to nepakanka. Dar reikia m, mm, to produkto propagavimo rinkoje, kitaip mes prarasime tos pinigus. Reikia nepamiršti tos propagavimo pusės ir akademinės pusės, bet to reikia integravimo su išas pasaulio. Štai Clean Sky kolega sėdi, Švaros dangos kolega šalia sėdi, mes jau pradėjome um, diskusijas tarp Švaros dangaus ir vandenilio sistemo. Aišku, kol kas dvi šalių pagrindų mes turime tobulinti mūsų bendradarbiavimą. Mes ne, ne konkurentai, mes esame toje pačioje fronto linijoje pusėje ir labai svarbu yra plėtoti bendradarbiavimą su politikos kuriejais. Ir mums reikia direktyvų, aišku, kad būtų galima išplėtoti paskui tuos produktus ir juos pristatyti sėkmingai rinkai. Ačiū. Iš tikrųjų labai įdomu girdėti, kaip didžiulis idėjos yra įgyvendamos ir kaip veikia visas šitas mechanizmas. Dabar Meno Arnut kalbės. Ar dar turėtų, atsiprašau, kalbėti ketvirtasis pranešėjas, ponas Lukėdė. Ačiū, kad pakvietėte mane į šį seminarą. Aš pritariu kolegoms, kadangi mes iš tikrųjų mes dirbame toje pačioje srityje ir turime bendradarbiauti. Aš dirbu CEA, tai yra mokslinių technologijų organizacija ir aš kalbėsiu CEA vardu ir taip pat aš atstovauju ir didžiuliai asociacijai, todėl kalbėsiu ir mokslinių tyrėjų asociacijos vardu. Mes e, dirbame transporto ir judumo srityje ir taip pat energetikos klausimais Ir taip, taip pat e, mes esame įkūrę atitinkamą struktūrą, kuri dirba e, mobilumo plėtojimo srityje, kita mokslinių tyrimų srityje. Labai svarbu įvertinti mokslinių tyrimų vaidmenį. Kai kalbame apie valdymo struktūrą, tai valdymo tarnyboje moksliniams tyrimams yra skiriama ypatingas vaidmuo. Taip pat nacionalinės e, institucijos yra tik tai stebėtojų taryboje, jos nėra valdyboje. mes esame dabar e, antri pagal savo prioritetus ir mes taip pat turime tik tai 25 procentus e, mūsų įmonės bendros, bendrų akcijų arba dalies. Visas organizacijos, kurios čia yra nurodytos, jos yra technologinių tyrimų organizacijos, e, tai yra HICOP, Sintec ir taip toliau. Ir Tai reiškia, kad mes galime nutiesti tiltą tarp fundamentinių mokslų ir taip pat taikomųjų e, produktų. Mes e, su partneriais iš varių šalių įgyvendama maždaug 40 procentų projektų. Labai svarbu pasakyti, kad mes bendradarbiavome su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, e, mažų ir vidutinių įmonių skaičius, procentas, horizontas 2020 kontekste yra be nedidžiausias. Taigi aš sakiau, kad mes įgyvename labai daug projektų, galime daug ką pasakyti, tačiau CEJA dirba ne visose šių mokslinių tyrimų srityse. Mes e, esame specializavęsi kurdami kūro daleles ir pagrindinius elementus. Ir mes pasiekėme gerų rezultatų, kurdami e, kūro arba degalų komponentų žaliavas ir taip pat e, plėtodami technologijas. Taip pat taip pat e, reguliavimų ir standartų srityje, degalų srityje mes esame pasiekę labai e, žymių rezultatų ir mes esame įkūrę atitinkamą darbo grupę e, standartams ir normatyvams kurti. trumpai pakomentuosiu kai kuriuos projektus. Laiko nėra, pavyzdžiui, nano K4. Mes sukūrėme naujus katalizatorius, kurie yra labai svarbus inovatyviam kūrui, dekalams kurti ir labai svarbu dabar e, užbaigti ketvirtosios generacijos, ketvirtosios kartos kūro uh, elementų kūrimą. Ir tai mes darėme bendradarbiaudami su pramonė, gyvenime labai daug projektų ir mes siekėme e, e, užtikrinti kuo didesnį tvarumą pačiose kūro elementuose. Mes dabar norime pereiti jau nuo laboratorinio lygio prie pramoninio šių projektų įgyveninimo lygio. Taip pat e, MIA, apie membranas, tas pats yra pasakytina. Kurdami jas mes bendradarbiaujame puikiai tarp mokslininkų ir pramonės atstovų ir mes siekime tiesiog e, nuspręsti, kas galėtų būti tas europinis kūro uh, E, sistemos elementas, kadangi visa tai susijęs su tarša, su degalų poreikiu ir taip pat e, su Europos e, mokslinių technologijų pramonė, tačiau reikia, žinoma, susitarti, pasirašyti su pramonės atstovais atitinkamą susitarimą Europos pramonė turėtų siekti nebeimportuoti tų degalų membranų arba e, elementų iš Junktinių Amerikos valstijų ar kitų valstybių. Yra ir nacionalinis projektas įgyveninamas, nukreitas į rezultatus, bet to įgyvenamas ir europinis projektas MECFIN Energy. Jisai yra mm, skirtas e, energijos e, nešėjų kūrimui ir kitas projektas yra europinis projektas, tai yra kūro elementų gamintojų e, įgyvenimas projektas Ir paskutinis yra labai mažas projektas, prasidėjęs prieš keletą mėnesių, tai yra Silfen projektas. Taip pat e, jisai gamino kūro ir, kuro, ir degalų elementus e, labai mažam, mažais kiekiais. Žinoma, Jūs galėtume e, prezentacijoje pasiskaityti išsameu apie mūsų veiklą, apie mūsų veiklos sunkumus. Tie sunkumai galbūt netokie dideli, galbūt reikėtų rezultatus e, skleisti, informuoti apie juos geriau, bet to reikėtų užtikrinti tarpusavio sąsajas tarp atskirų projektų ir galbūt uh, ilgalaikiai tyrimai ne visada tinka projektams, kurie įgyvendinami 3-4 metus. Reikia pasakyti, kad e, mūsų mokslinio centrų, tyrimų centrui buvo labai svarbu buvo, kad būtų, kad e, labai buvo bendarbiavimas su direktoriais Ir papildoma veikla yra naujas rytis, mes puikiai suprantame tos e, grafos e, principą, tačiau visą tai yra pakankamai sudėtinga. Manyčiau, kad komisija turėtų daugiau pasitikėti nacionaliniais auditoriais ir nepadaryti viso proceso dar sudėtingesnį. Jo. Mes rengiame naują iniciatyvą artimiausių metų su pramonės atstovais. Mes mm, norime įvairiausių komponentų kūrimo e, gairias parengti ir norėtume, kad tai būtų įtraukta į e, ilgalaikį e, planą. Labai svarbu, kad kūro komponentų gamyboje Europa mm, imtų pirmauti ir kad e, prieš pateikiant kitas paraiškas reikėtų patikslinti dalyvavimo sąlygas. Tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad bendradarbiavimas su pramonė puikiai, tačiau ir toliau dar išlieka įvairiausių uh, kliūčių, kadangi susidurime su nauja rinka, su naujomis technologijomis ir kai tos naujos technologijos yra įgyvendinamas, kai Europoje, pavyzdžiui, pasirodo pirmos, e, pažang, pirmieji pažangus automobiliai, taip kaip pavyzdžiui Toyota e, e, Japonijoje. Po pirmo mūsų projekto įdėgymo praktikoje reikia toliau pratesti mokslinius tyrimus ir labai svarbu susijęti atskirus tyrimus ir sujungti juos su pamatiniais tyrimais. Visi šitie tyrimai turėtų padėti politinius sprendimus e, e, ekonomikos, verslo srityje Kolega kalbėjo, kad mes e, turime bendradarbiavimo projektų su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, ypač energetikos srityje, ypač su e, S12 12 valstybių uh, mažosiomis vietomis įmonėmis. Tačiau labai svarbu nutiesti tiltus link Bulgarijos, Vengrijos, Lenkijos, Lenkijos ir įtraukti ir šitas valstybės. Ir žinoma, reikėtų ir švietimo srityje įtraukti kuo daugiau dalyvių, skatinti universitetus prisijungti. Jeigu mes palygintume situaciją nuo 2007 metų iki dabar, tai dabar situacija e, pagerėjo, mes pažįstame vieni kitus, 65 universitetai dalyvauja mūsų tinkle, puikiai bendradarbiauja e, tyrėjai ir mokslininkai ir mažos vatinės įmonės, pramonės atstovai. Visų pirma, reikėtų atskirti pagrindinius fundamentinius tyrimus, pavyzdžiui, Toyota e, atlieka e, fundamentalius tyrimus, kurdami antrosios kartos e, kūro mm, elementus. Tačiau mes turime žvelgti į priekį, mes turime uh, numatyti finansavimą infrastruktūrai ir taip pat apsispręsti, kaip toliau reikės kurti ES e, pramonę, kad jinai e, išliktų e, konkurencinga visame pasaulyje. Wir danken Ihnen. Wir kommen damit. Dėkojame. Dabar penktasis pasisakymas Arnu iš Belgijos. Herzlichen Dank, eh, Madam Chair. Eh, mulțumesc frumos, eh, Mr. Marinescu, for giving... Ačiū labai. Labai džiaugiuosi, ponė pirmininkė, pirmininkė, kad pakvietėte mūsų tokią lyčių prasme subalansuotą ekspertų grupę, taip pat naudos gavėjų atstovų grupę ketinu šiandieną kalbėti apie inovatyvių ar naujoviškų vaistų iniciatyvą. Na ir visų pirma, norėčiau trumpai paaiškinti, kas yra mūsų organizacija AIM. Aš esu šios organizacijos atstovas, norėčiau trumpai papasakoti, e, kokią veiklą vykdome, o jau tada pasidalinsiu bendrojo pobūdžio įžvalgomis susijusiamis su AIM perspektyva ir vykdomomis iniciatyvomis. AIM E, turi atstovų 20 ES valstybių narių, taip pat Latino Amerikos šalise ir Afrikoje. Ir apie 200 milijonų piliečių netiesiogiai per AIM narystę e, naudojasi sveikatos apsaugos planais. Na ir visi mūsų nariai e, teikia sveikatos priežiūros draudimus. Dažniausiai tai yra nepelno siekiančios organizacijos, dalyvaujančios įvairių asociacijų veikloje. Viskas yra pagrįsta solidarumo principais. Na ir yra keletas tokių bendrumų, tačiau yra ir tam tikrų skirtumų, nes kai kurie iš mūsų narių teikia privalomą E, įstatymų tvarka numatytą draudimą, to tarpu kiti nariai teikia tokį papil, papildomas draudimo paslaugas, o kai kurie iš mūsų narių apima abu šiuos elementus. Be to, kai kurie iš mūsų narių teikia tik sveikatos apsaugos draudimą, o kai kurie netgi ir pačias medicininės paslaugas teikia. Na ir mes esame tokia gana standartiška asociacija. E, tokių kaip mes Briuselėje tikrai yra daug. Tai yra tokia tinklinė veikla pagrista organizacija. Mūsų nariai mokosi vienas iš kito. Nariai gauna daug informacijos apie tuos reiškinius, kurie vyksta Briuselėje. Ir taip pat yra vykdoma lobistinė veikla ES institucijose. Na ir dabar norėčiau pereiti prie IMI, naujoviškų vaistų iniciatyvos. Tai yra pasaulyje e, didžiausia e, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės programa. Ir per dešimt metų biudžetas siekia 3, e, beveik 3 milijardus eurų. E, pusė tos sumos buvo gauta iš Europos komisijos biudžeto pagal Horizontas 2020 programą, o mm, kita didelė dalis, 1,4 milijardo eurų, buvo gauta iš EFPIA. E, dauguma tų lėšų buvo. Mm, buvo suteikta tiesiogiai. Na ir dabar norėčiau pereiti prie kitų klausimų. IMI e, e negauna finansavimo iš AIM. Ta, ta prasme, tai nėra naudos gavėjas, kalbant apie e, tos bendros įmonės vykdomą veiklą, tačiau yra kitų būdų, kaip galima gauti naudą, pavyzdžiui, sėkmingai vykdant projektus ir pasinaudojant tų projektų rezultatais. Na ir nežinau, ar galėsiu atsakyti visus tos klausimus, kuriuos ponas Marinesku paminėjo įžanginėje kalboje, tačiau tikiuosi, kad e, jums bus įdomu išklausyti, e, koks yra mano požiūris, kalbant apie šį projektą. Na ir vienas pamatinių klausimų yra toks, ar yra būtina e, E, pagreitinti saugesnių ir geresnių vaistų pacientams kūrimą? Na taip, visi suprantame, kad atsakymas yra taip. Juk tiek ir ES ribose ir už jos ribų e, gyvena daug žmonių, e, kurių sveikatos problemos lieka neišspręstos, nes trūksta reikalingų vaistų. Tad ta prasme IMI tikrai yra svarbi iniciatyva. Tačiau mm, nėra iki galo aišku, ar reikėtų kažkokių papildomų valstybinių lėšų tam, ar reikėtų jų skirti, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų e, ir plėtros veiklai, kalbant apie vaistų kūrimą. Ir tai yra susijęs su tam tikromis abejonėmis. Pavyzdžiui, kalbant apie skaidrumo trūkumą sektoriuje. Taip pat tos sudėtingus e, ir tokius suskaidytus susitarimus, kurie yra sudaromi kalbant apie e, vaistus. Taip pat trūksta skaidrumo, kalbant apie mokslinių tyrimų ir plėtros e, veiklos kaštus. Na, iš tiesų, e, dauguma organizacijų taip nutinka. Yra atliekami kažkokie tai moksliniai tyrimai, kuriuos atlieka valstybinės institucijos, viešai yra viskas finansuojama. Ir yra teikiamos viešosios e, valstybinės subsidijos. Yra ir taip pat, pavyzdžiui, labdaros principų renkamos lėšos. E, privačios įmonės be to gali pasinaudoti ir savo turimomis lėšomis vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros veiklai, tačiau be abejo konkrečių skaičių neturime ir tikrai trūksta skaidrumo, kalbant apie tai, kiek privačios įmonės išleidžia mokslinių tyrimų ir plėtros veiklai. Be to yra ir ta IMI programa, kurią galima pasinaudoti. Tad, kaip jau minėjau, trūksta skaidrumo, kalbant apie tai, E, ar reikia papildomo valstybinio e, finansavimo, kad būtų pagreitinti tie procesai susiję su saugesnių ir geresnių vaistų pacientams kūrimo. Tad nerima mums kelia e, skaidrumo sektoriuje trūkumas ir taip pat tie sudėtingi susitarimai, kurie yra sudaromi. Taip pat sudėtingos patentų sistemos Ir taip, išskirtinumas rinkoje taip pat yra dar viena problema. Neretai tai gali būti pratestas procesas, kai yra gydomos retos lygos ar e, pediatrijoje, pavyzdžiui, yra ir tam tikrų specialių sustarimų sudaroma, kalbant apie patentus na, ir išskirtinę padėtį rinkoje. Taip pat trūksta aiškumo apie kainas, e, dėl kurių susitarė vyriausybės su farmacijos pramonėmis yra sudaromi tokie slapti susitarimai, netgi patekimo į rinką susitarimai sudaromi. E, tad nėra iki galo aišku, kas kam, kiek už ką moka. Tad e, ir vėl kyla tas e, skaidrumo klausimas nėra aišku, ar reikėtų papildomo valstybinio finansavimo, kalbant apie mokslinių e, tyrimų ir plėtros veiklą, kuri yra vykdoma. Dar vienas dalykas mums kelia nerimą. Kalbant apie tas lėšas, kurios yra panaudojamos e, AIM, e ar tai padeda pasiekti rezultatų ir kas nutinka su tais rezultatais, ar jie yra viešai prieinami, ar su jais galima susipažinti, ar jie tampa kažkokiu tai atviru šaltiniu, e, kažkokia tai atvira inovacija, ar vis dėlto tai nėra e, pramonės atstovams laisvai prieinama priemonė, e, turint omenyje tuos mokslinių tyrimų ir plėtros pasiektus rezultatus. Na ir galbūt pasikartosiu, tačiau, kaip jau minėjau, nerima mums kelia tai, ar Europos piliečiai nesumoka kelis kartus už tą patį vaistą. Vieną kartą per IMI, e tada per kitas priemonės, tada jau mokėdami už tą patį vaistą. Dar vienas dalykas, kuris mus neramina, ar IMI e e, nes, nesukūrė E, tam tikrų paskatų pramonės atstovams kurti e, geresnius ir saugesnius vaistus. Ir kalbant apie tas pastangas, e, kurias pramonė deda šioje srityje, ar tai yra kažkokios tai naujos pastangos procesai, ar tai ir tai būtų vykdoma atliekant standartinę įprastą mokslinių tyrimų veiklą. Tad e, reikėtų atsakyti į tuos klausimus. Dabar norėčiau pereiti prie kitos skaidrės. Vienas iš įėmi projektų yra e, Adapt Smart programa. Na, mes čia aktyviai nedalyvaujame kaip AIM e, įmonė, tad kažkokių konkrečių detalių negalėsiu pateikti. Tačiau per, kaip jau minėjau, 10 metų laikotarpį 3,2 milijardo eurų buvo panaudota projektų įgyvendinimui. Na ir E, šis projektas, šiam projektui buvo skirta 2,3 milijono eurų. Mes aktyviai šiame projekte nedalyvavome, tačiau atlikome stebėtojo vaidmenį. Na, ir šis Adapt Smart projektas yra susijęs su naujų vaistų e, kūrimu ir pagreitinimu visų tų procesų susijusių su vaistų patekimu į pacientų rankas yra pagreitinami atliekami klinikiniai tyrimai ir įvairūs kokybės patikrinimo procesai. Tačiau čia taip pat kyla tam tikrų klausimų, ar tikrai yra kažkokia didžiulė problema prieš pradedant tokią programą, kurią tikrai reikia spręsti. Jeigu vaistai turi praeiti visas tas standartinės proces, procedūras, atlik, turi būti atlikti klinikiniai tyrimai ir tada jau vaistas pateikiamas rinkai. Na, viskas atrodo gana įprasta ir standartiška. Na, nežinau, ar reikėtų naujų priemonių, siekiant užtikrinti greitesnį patekimą į rinką. Taip, yra tų priemonių, naujų priemonių, tačiau ar tos priemonės jau yra panaudojamos, ar jos netinkamai panaudojamos. Pirmiausia, reikia atsakyti į tokius klausimus prieš pradedant diskusijas dėl nu dar naujesnių papildomų priemonių kūrimo. Na ir mums susidaro įspūdis, kad ši Adapt Smart e, programa yra labiau pramonės įtakota, o ne kažkokių tai politinių įgaliojimų ar politinių diskusijų. Ir mums atrodo, kad dialogas su suinteresuotomis šalimis taip pat galėtų būti patobulintas. Mums netiek svarbu yra uh, E, projekto dizainas. Ir mes patys tiesiog į savo indėlio į tą projektą neįnešame. Na ir dar šiek tiek techninių detalių, tačiau norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė, jeigu norime taikyti tą Adapt Smart metodą, reikia e, pirmiausiai vertinti, kokiu konkrečiu atveju, vaisto atveju norėtumėte šią priemonę pasinaudoti, ar norima įspręsti kažkokias tai e, visuomenės sveikatos problemas, taip pat reikia rasti užtikrinti, kad būtų pusiausvėra tarp e, kokybės ir saugumo, kalbant apie e, naujus vaistus. Svarbu galvoti ir apie tokią pasitraukimo strategiją, kas nutiks tuo atveju, kad jeigu vaistas bus pateiktas rinkai ir vėliau paaiškės, kad jis nėra saugus arba jis neturi tikėtino poveikio, kas bus e, teisiškai atsakingas tokiu atveju, jeigu situacija pasisuks netinkama linkme. Kaip užtikrinti, kad vaistas būtų naudojamas e, tik pagal numatytą paskirtį, juk neretai vaistai uh, yra naudojami ne, nebūtinai pagal juo aprašymę pateiktas rekomendacijas. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad būtų surinkti e, realaus naudojimo duomenys, kas mokės už tokį informacijos rinkimą, ar apskritai e, pacientai norės dalyvauti tokiuose savotiškose, netgi klinikiniuose tyrimuose, jeigu vartos vaistą jau patekusi į, į rinką, laisvai prieinamą rinkoje. Labai svarbu įvertinti ir tokiu būdu į rinką pateksiančio vaisto kainą. Ar tai reiškia, kad kaina bus šiek tiek žemesnė, jeigu nebus šimtų procentų aišku, e, kad vaistas e, neturi e, nereikalingo šalutinio poveikio. Tad keletas tokių techninių pasvarstymų dėl šios nedidelės programos. Na ir tai buvo paskutinė mano skaidrė. Ačiū. Ja, vielen Dank. Ačiū. Kai kurie klausimai mums patiems kilo ne kartą. Taigi šeštoji prezentacija daktaras Painger kalbės. Yes, thank you very much. Labai ačiū. Aš esu Michael Painegas, esu Vokietijos kompanijos, vidutinio dydžio kompanijos, būdamasis direktorius, esu fizikas. Taip pat galvo, kad esu ir verslininkas. Jaučiuosi taip. Labai dėkuoju šią galimybę pristatyti savo asmenę nuomonę dėl labai įdomaus, svarbaus tarptautinio projekto ITER. E, Tai yra tarptautinis e, e, termobrandolinis reaktorius, kuris yra statomas ar bus pasakytas pietų Prancūzijoje iš Europos pusės. Mm, yra bendra įmonė, tai yra Bradalio sintezės energetikoje um, veikla užsimanti įmonė, kuri valdo visą šią veiklą ir buvo tarptautinis verslo forumas, kurį organizavo Bradalio sintezės energetikai grupė forumas ir mes kalbėjome apie visą, stas, apie visą būklę, apie visą situaciją, apie visą projektą, koks turėtų būti rezultatas. Ir tuomet manęs buvo paprašyta būtent e, pristatyti ir e, visą tai, ką mes darome. Aš norėčiau papasakoti, ką mes kokie yra mūsų mm, e, plėtros priemonių paskirtis, ką mes darome. Mes dirbame dėl e, mokslo tyrimų, sveikatos priežas ir pramonės vartotojų, būtent panaudojant energetikos ir e, brandulios sintezės technologijas, fotono instrumentus, E, įterpimo visas priemonės, taip pat ir e, atskiras įvairių mm, ultravioletinių spindulių sistemas ir dar nuo 90-mečio visa veikla yra pradėta. E, tuomet Siemens pradėjo tą veiklą netoli Kielno E, Siemens ir Intratom, aišku, ne su brandaliniais reaktoriais dirbo, bet su pačiomis technologijomis, kad greitintuvų technologijos būtų išplėstos visame pasaulyje. Ir Siemens um, 10-10 viduryje nusprendė jau brandalinių technologijų srityje nebedirbti. Aš pats kartu su bičiuliu pasinaudotą progą ir įkūriau savo kompaniją Axel Instrumentai. Mes perpirkom tą veiklą iš tikrųjų <laughs> ir e, paskui daug, daug metų tą veiklą plėtojame. 2007 metais visą įmonę pardavėme amerikiečiams, amerikiečių įmoniai. Ir paskui po dviejų metų atsipirkome savo mokslinių tyrimų veiklos padalinį ir dabar mes turime būtent mokslo tyrimų priemonės visas, kur 50 procentų nusavybės priklauso Brooker stambiai kompanijai, bet valdyma, valdyba tai ir aš pats ir, ir iš tikrųjų mes turime pakankamai didelį akcinį paketą. E, kol, keli kolegos, turime 180 darbuotojų, apie 30 procentų yra fizikai, inžinieriai, projektų vadybininkai, 60 procentų yra speciali gamyba, ypatinga gamyba. Ir tikrai yra, turi, turime labai garsių inžinierijos technologijų specialistų. Štai matote mūsų klientūrą visą pasaulio žemėlapyje. Tai yra mokslo tyrimo institutai, laboratorijos visame pasaulyje ir JAF, ir, JAF, ir Europoje, ir Azijos valstybėse, visur. Uh, Um, kur tik tai yra kuriama stambi įranga. Um, žino, pavyzdžiui, paminėsiu visur uh, Ženevoje, kur Higso dalelė, pavyzdžiui, yra atrasta prieš kelius metus, ten yra labai didelis uh, smulkiųjų dalelių greitintuvas ir mes pateikėme jam pagrindinius komponentus. Ir uh, galiu pasak, paminėti ir. Uh, kitus taikomosios fizikos e, subjektus, laboratorijas, kurias dirba visame pasaulyje. Taigi mes tiekėme sprendimus, pradėjome nuo Philips e, e, dizaino, perėjome prie detalaus dizaino, mes pas save turime tokias technologijas kaip superlaidininkai, vakumas, res, radio dažniai, kaip žinote. Taip pat mes dabar ir EUV technologijas jau pradam taikyti, tai yra ateities technologijos. Pas yra namuose turime apie 6 tūkstančius e, kvadratinių metrų ploto specialiai gamybai, tai yra mes kūrėme ir gaminame patys visą tai, ko negalime nusipirkti iš kažkur iš išorės. Čia aš jums parodysiu keletą paveikslėlių iš JAV su Los Alamos mes kartu sukūrėme na, greitintuvą iš vario. Toliau įvairiams spinduliuotės šaltiniams mes turime sukūrę irgi greitintuvus tokiems šviesos šaltiniams, taip pat ir laisvų elektronų lazeriams. Štai dešiniai pusėje matote, kokie yra mūsų klientai. Uh, Aš galiu pasakyti drąsiai, kad um, superlaidininkų greitintuvų ertmių gamyboje mes esame numeris vienas pasaulyje. Tikrai superlaidininkų srityje labai daug ko pasiekti, galvojant apie šio ši laikinius šiandieninius greitintuvus, ką mes turime. Viskas pagaminta iš naobijumo. Nežinau, ar žinote tokią medžiagą, naobijumas, bet iš tikrųjų Tai yra labai aukštas kokybės lygis, jis gali būti, ta medžiaga gali būti taikoma įvairiose e, sritise, pavyzdžiui, Hamburgas ir e, mes pusę superlaidininkų armių esame pagaminę, tai buvo didžiulis kontraktas, užbaigtas praeitų metų pabaigoje, buvo pat tikrai užtikrint pasiekti labai aukštos kokybės superledininkų komponentai patiekti, buvo ypatingos švaros patalpos ir mes štai visą tai tiekėme. Taigi tikrai specialios įrangos gamyba, toliau Kalsruojas technologijos institutas čia fundamentaliosios fizikos projektai gyvendinami ir štai didžiulė įranga, kaip jūs matote, dešinėje pusėje apačioje vis kas surenkama, kas yra reikalinga. Dar įdomus pavyzdys. Axel Instrument dieno laikais kartu, bendarbiaudami su partneriais iš viso pasaulio, Mes sukūrėme greitintuvą dalelių terapijai, tai yra vėžio terapijai. Ir paskui mes pardavėme tą medicinę visą sistemą amerikiečių kompanijai. Tačiau mes ir toliau kūrėme, gaminame pagrindinius komponentus tai sistemai, kuri parduodama jau visame pasaulyje. Aš manau, kad jūs žinote apie tokią vėžio terapiją dalelėmis, kuri plinta po visą pasaulį. Mm, toliau fotoninė visa instrumentika, aš čia gal į detalės nesileisiu, bet dabar jau pereisiu prie pagrindinė, pagrindinės prezentacijos dalies, tai yra ITER. Kairėje pusėje matote didžiuliai įrengimai, kurie statomi, e, kada rašė, pietų Prancūzijoje. Pasiremiant vis visais tais eksperimentais, visą tą patirtimi, visais mūsų pajėgumais mes nusprendėme prisijungti prie tokio labai įdomaus projekto. Galima pasakyti, kad yra toks milžiniškas darbas, iš tikrųjų aukščiausio lygio technologijos reiks keliarių metų, kol viskas bus padaryta. Bet aišku, viską, ką mes darome, yra aukščiausio lygio technologijos. Štai kur matote visą tą įrangą kairėje pusėje, didžiulė mašina, mes nusprendėme sukurti kelias dalelės, kurios būtų reikalingos, tai būtų kriogeninės siurblys, didžiulis siurblys, kuris pumpuoja mm, iš vidaus, e, iš tos vidinės ertmės, kur ta tai vadinama plazma bus sukurta, ji turi būti iš, išbuota ir ten turi būti švarios tar, talpyklos. Taigi, e, Fusion for Energy, e, brandulio sulėjimo energetikai kompanija mūsų yra pasamdžiusi. Mes e, prototipinės dalis kūrėme čia viduryje. Matote, yra tokie komponentai, kur karštis, karščio apkrovos bus tokios didelės, apie kokias dar nežinojame anksčiau. Tai yra, iš tikrųjų, buvo toks konkurencinis dialogas, kuriam dalyvavome su kitomis dviem kompanijomis iš Europos ir mes, jeigu, jeigu pasiseks, greičiausiai būsime pakviesti ir į kitą etapą ir mes pas statysime normalaus dydžio nukreipėją ir jau eis kalba apie rimtą gamybą. 54 turbūt bus tokie normalaus dydžio elementai. Mes kaip <laughs> vidutinio dydžio kompanija, aišku, turėsime labai daug pasiruošti tam, kad galėtumėm tokius pajėgumus turėti. Čia eina kalba apie aukščiausio lygio fizikų, inžinierių, projektuotojų bendradarbiavimą. Aš manau, kad mes sugebėsime tai padaryti. Ir galiausiai tikrai tai bus sėkmingas e, projektas, nors aišku, technologijos yra čia pačios aukščiausios. E, Kriogeninis siurblys buvo paremtas atvirų konkursų, mes turėjome konkuruoti su visais kitais konkurentais ir džiaugiamės, kad laimėjome. Dar vienas aspektas, kad mes dar gaminame pagrindinius komponentus e, neutronų injektoriams, čia apačioje dešinėje matote. E, ne iš Phil Energy, bet per Vokietijos kompaniją Iter, Iter, Iter Indiją mes tą užsakymą gavome. <laughs> Tai galiu pasakyti, yra šešios vietinės agentūros, kurios dirba kartu, kad sudėtų visus komponentus į krūvą ir kad paskui atsiųstų juos į kadarašą ir visus juos pasakytų tenai nenorėčiau dabar jum pateikti visų skaičių, jūs turbia, tikriausiai jūs ir taip žinote, bet aš tiesiog noriu išsakyti savo asmenę nuomonę. Fusion for Energy yra kuriama nuo pat pradžių ir ką mes darom, visą tai, ką mes darome, aš čia gal šią skaidrę parodysiu, čia daugiau žodžių yra. Mums reikia labai plačios patikimos partnerystės ir technologijos mainų. Uh, E, su kaip galima didesniu persiklojimu. Tai yra daug geriau ir mums, ir pačiam galutiniam produktui. Aišku, savo kompanijai mums reikia stipraus e, projektų valdymo ir, ir gamybos pajėgumų didelių. Toliau yra visos sąlygos ir reikalavimai, kurie turi būti apibriežti, išplėtoti tarp e, Industry ir Fusion for Energy. Uh, Čia yra konkretus aspektai, ko turi pasirūpinti Fusion for Energy, bet man atrodo, kol kas yra tikrai viskas subalansuota ir dėl atsakomybės ribojimo maksimalių baudų ir taip toliau, dėl nusavybės ir dėl um, IP uh, ir dėl e, tos bazinės intelektinės nusavybės ir e, aš manau, kad teisinga, kad kompanija liktų nu, savininkė ir dėl tos sukurtos intelektinės nusavybės, kurio tai turėtų būti bendra. Fusion for Energy, kaip ir kitų mūsų klientų atveju, aišku, kokybė priklauso nuo žmonių ir aš asmeniškai galvoju, pasiremiant pastaraisiais metais, uh, tikrai Fusion for Energy organizacijai galime pasidžiaugti, kad dirba daug protingų žmonių ir labai svarbu yra išlaikyti tą mm, stabilaus tobulėjimo kultūrą tokią ir, ir Fusion for Energy ir bendrai visos, vis, tarp visų partnerių. Aš manau, kad tikrai viskas efektyviai dar, daroma, projektas e, puikiai plėtojasi. Aišku, nelengva dirbti, kai yra ši šitiek daug narių visame pasaulyje, kad sukurtumėm tikrai veikiančią mašiną, bet galvojant apie organizacinius visus dalykus ir ITER ir Fusion for Energy, viskas veikia sklandžiai, efektyviai, mano manimu, ir e, bendradarbiaujant su pramonė, tikrai bendrai vertinant viskas veikia gerai. Ačiū. Herzlichen Dank für die Präsentation. Dėkoju kolegoms už prezentacijas. Mūsų struktūra yra heterogeniška, kiekviena struktūra veikia savotiškai, pakankamai uždarai, o mūsų biudžeto kontrolės komitetui nelengva susigaudyti, kaip tos įmonės veikia konkrečiai. Vienas projektas yra labiau žinoma, suprantamas, pavyzdžiui, ITER projektas, o kiti projektai galbūt kiek sudėtingesni mums apskritai juos suvokti. Žinoma, niekada dar nesiekėme susipažinti su veikla taip išsamei kaip su ITER veikla. Aš e, pateiksiu keletą klausimų. Žinoma, prieš tai paklausiu panašiai, jūs norite ko nors klausti. norėčiau paklausti apie mokslinio tyrimų rezultatų pristatymą. Tai, kas buvo pasakyta apie EMI arba IMI, taip pat, ko gero, taikytina ir kitiems. Būtent ką galima skelbti viešinti iš tų mokslinio tyrimų rezultatų ir ko negalima. Taigi, norėčiau paklausti jūsų, kokius rezultatus galima skelbti, privaloma skelbti ir kurie turėtų būti laikomi verslo paslaptimi. Labai svarbu, kad būtų išrandami nauji dalykai, tačiau kiekvienas vis dėlto pagalvoja, kiek tos informacijos galima pateikti visuomeniai ir kurios negalima skleisti visuomenėje. Kolega iš Rumunijos ir iš Italijos minėjo, kad e, tų projektų įtraukimas į nacionalinės strategijas vykdomas. O Europos Sąjunga juk e, susideda iš valstybių narių. Įgyvenant tokius mažus europinius projektus ir siekiant, kad konkrečioje valstybėje jaustųsi šitų um, projektų rezultatai, tai yra sunku įsivaizduoti, kaip tai vyksta. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ar tas konkretus rezultatų įgyvendinimas nėra papildoma našta. Vienas dalykas, gauti finansavimą iš ES fondų yra labai naudingas dalykas, tačiau tiek daug tų lėšų iš tikrųjų negaunama. Jūs paminėjote 15 procentų tą įnašą e, materialiuoju turtu. Buvo minėta anksčiau 50 procentų, dabar e, čia jūs pateikėte tik tai 15 procentų dalį. Todėl norėčiau paklausti, iš, iš kur yra padengiami kiti kaštai. Pagal horizontas 2020 yra e, numatoma skirti tiesioginės lėšas ir netiesioginės lėšas. Tai iš kurgi ateina šitas e, kitas indėlis? Iš tikrųjų, aš norėčiau labai trumpai paklausti keletą klausimų apie Cezar. Dabar įgyvendinimo etapas prasidėjo, prieš tai buvo atliekami moksliniai tyrimai. Ar šitie tyrimai ar programa jau baigėsi, kiek e, laiko dar prireiks užbaigti šitą programą ir kada mokslinio tyrimų rezultatai galės būti įgyvendinami praktikoje? Kolegos, ar nuonorčiau paklausti? ar mokslinio tyrimų rezultatų imi kontekste e, pasiekmes jūs kokias nors matote, ar turite, ar matote kokį nors poveikį, pagerėjimą kur nors, ypač šios asociacijos veikloje, kadangi yra skiriami ir viešojo sektoriaus pinigai šitai asociacijai. ITER Jūs sakėte, kad viskas vyksta labai sėkmingai, tačiau mes labai vėluojame. Konkrečiai įgyvenant jūsų, kiek laiko truko projekto parengimas, ar jūs dabar dar laikodės to grafiko, kurdami e, produktus, juos jau gamindami ir koks ryšys tarp jūsų Effort e Energy ir ITER, kadangi tai yra dvi skirtingos įmonės ir reikalinga užtikrinti jų tarpusavio ryšį. Ir Clean Sky. Pažangos e, rodikliai yra rengiami ir kada jie bus užbaigti ir kada iš tikrųjų konkrečiame gyvenime mes galėsime pajusti šitų mokslinių tyrimų rezultatų poveikį. Dėkuoju už atsakymus. Ajaral Zenda norėtų taip pat patekti klausimą. Ačiū pirmininkė. Labai norėčiau padėkoti už pateiktą išsame informaciją apie įgyvenamus projektus. Žinoma, viskas vyko labai greitai, kiek sektoriai yra labai skirtingi, nebuvo lengva susigaudyti. Aš norėčiau pat klausti keleto dalykų. Pirmiausia, kaip tos išlaidos uh, kurių jūs projektuose negalite niekai pagrysti. 25 procentai, procentai išlaidų yra tokios, e, kurioms nereikia pateikti konkrečių pag, konkraus pagrindimo. Norėčiau paklausti, kiek procentų tokios e, išlaidos sudaro atskiruose projektuose, kokią dalį. ir kaip e, tos išimtys konkrečiai yra taikomos įgyvendant projektus. Jūs sakėte, kad mokslininkai nebūtinai yra geri administratoriai, lėšų administratoriai. O geras administravimas vis dėlto yra reikalingas ir atliekant mokslinius tyrimus. Tie dalykai yra neatsiejami. Taip pat administracinių procesų valdymo delegavimas e, kitoms e, įmonėms. Kas yra tada atsakingas, jeigu šitie administraciniai procesai perdodami į trečiųjų šalių rankas. Be to, jūs minėjote, kad komisija turėtų labiau pasitikėti nacionalinėmis audito įmonėmis ir nacionalinėmis sertifikavimo e, institucijomis. Žinoma, mes negalime vien jomis pasitikėti, jomis pasikliauti, tuo labiau, kad žiniasklaidoje vis pasirodo informacijos, skandalingos informacijos apie tai, kad nacionalinio audito rezultatai visiškai skiriasi nuo komisijos patikrinimų. pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose ar Japonijoje taip pat yra atliekami panašus tyrimai ir kitų šalių atstovai dalyvauja projektuose, kaip tada yra derinami tie visi skirtingi e, atskaidomybės standartai. Taip pat norėčiau paklausti, kokie, yra, kokie skirtumai skirtumai tarp e, e, projektų narių ir tarp koordinatorių, kuo skiriasi jų atskaitomybė. Toliau e, rezultatų pritaikymas praktikoje. Sakote, kad tie rezultatai praktikoje išryškėja daug greičiau ir anksčiau negu pagal horizontas 2020. Jūs sakėte, kad reikėtų skatinti, finansuoti fundamentaliuosius tyrimus, tačiau kaip atkreipti e, e, dėmesį į šitų tyrimų svarbą ir kaip atskirti finansuotinus ir mažiau finansų finansuotinus projektus. Ir patento klausimai, ar įmonė tuomet įregistruoja europinį patentą, ar tiesiog savo patentą, e, iš kurio naudos gali turėti naudos ir, pavyzdžiui, komisija. Ačiū už labai įdomius klausimus. Pirmiausia, kaip e, sužinoti apie rezultatus. Excel laikosi horizonto 2020 standartinių nuostatų yra rezultatus būtina įdėkti pagal reikalavimus ir taip pat būtina numatyti, kad būtų saugoma um, konfidenciali informacija. Tai yra horizonto projektų trečioji nuostata. Konsorcijume vienas dalykas yra prieiga prie e, informacijos, prie e, tyrimo rezultatų. Excel kontekste visi šitie rezultatai yra visiems prieinami. Horizonto 2020 principas yra taikomas e, ir Excelui. Tai yra rezultatų e, medžiaga yra prieinama savininkui. Kaip valstybės narės gali turėti naudos iš projektų, pavyzdžiui, Excel elektroninių komponentų ir sistemų e, kūrimo srityje Kiekviena valstybė turi savo programas, o Excel tiesiog apjungė šitas e, programas ir sukūrė tiesiog elektronikos komponentų ir sistemų bendrą tyrimo erdvę. O tai ir yra e, Europos bendros tyrimo erdvės e, pagrindinis tikslas. Mes Philips užima labai didelę Europos mokslinių tyrimų dalį ir žinoma didelę pardavimų dalį. Todėl labai svarbu, kad šitų pagrindinių mokslinių tyrimų Europos poje sąlygų būtų laikomasi ir toliau. Jūs klausėte apie mm, išlaidas ir išlaidas materialiuoju turtu. Indirect cost. Anksčiau buvo vadovavimis tiesioginių, netiesioginių išlaidų mm, e, e, savoka. Ir buvo numatyta 50 procentų įnašų mm, e, pagal horizontas 2020. Netiesioginės išlaidos sudaro 25 procentus tačiau tai yra tik tai dalis tų išlaidų, kadangi tiesioginių išlaidų laboratorijose tenka daugiau negu 25 procentai, kadangi daug kas, viskas labai daug kainuoja. Viskas priklausoma nuo to, prie netiesioginiai, net, tie netiesioginiai kaštai prie tiesioginių kaštų ir personalo kašto galėtų mm, būti skirtingi. Tačiau mažiau negu 50 procentų tenka tik tai tai privataus ir viešoje sektoriaus e, partnerystė. Tai būna tas e, e primtiniausias vidurkis. Ajala Sender klausia, ar reikia atsiskaityti už visas išlaidas. Tiesiog nėra tokių išlaidų, už kurias nereikia atsiskaityti. Tačiau tas atsiskaitimas vyksta trim būdais. Vienas pagal horizontas 2020, pagal nacionalinės nuostatas ir pagal E, bendros įmonės atskaitomybę. Tai yra triguba atskaitomybė ir nėra jokių išlaidų, už kurias nėr, nebūtų atsiskaitoma. Aš tikiuosi atsakiau visus klausimus. Yra klausimų, į kuriuos negalima mm, vienareikšmiškai atsakyti. Iš tikrųjų, mūsų komiteto tikslas harmonizuoti projektų įgyvenimo nuostatas, kad jos būtų vieningos visiems projektams, o jau nacionaliniu lygmeniu taip pat reikia užtikrinti, kad ir nacionalinėse valstybėse reikalavimai nesiskirtų nuo Europos. Thank you very much. I would actually... Ačiū labai. Panas Marinėsku uždavė nemažai klausimų ir buvo teirautosi, kiek laiko reikės užbaigti SSR tyrimui ir visams toms mokslinio tyrimų fazėms. Na ir per, kalbant apie pirmosius aštuonerius bendrosios įmonės gyvavimo metus, e, daugiausia dėmesio buvo skirta technologijų kūrimui, apibriešių kūrimui, o dabar tos technologijos jau yra taikomos. Na ir mano patirtis daugiausia yra susijusi su tais bandomaisiais projektais, kurie yra Cezar dalis. Tai yra tam tikros įgyvendinimo technologijos, kurios jau yra paruoštos įgyvendinimui. Na ir kalbant apie tą laikotarpį, penkių, penkių artimiausių metų laikotarpį, iki 18 metų yra laiko dar parengti e, projektų pristatymus ir tas konkrečias realias investicijas, kurių reikėtų. Na ir bendroji įmonė tęs savo veiklą. Na ir kalbant apie e, tą atsaką, kurį gauname, labai svarbu e, rengtis e, ateities pokyčiams ir eismo srautų didėjimams. Ir manau, kad bent jau iki 20 metų, kai įmonė vykdys savo veiklą, Mm, bus atliekami parengimieji projektai ir tada dar reikės penkerių metų pačiai technologijai įgyvendinti. Na ir yra šešios tos pagrindinės oro e, transportų susijusios rytis ir esame pasiekę tikrai neblogų rezultatų. Tad dabar tarsi baigime uždaryti tą vertės e, grandinę. Buvo parengta apibrieštis, tada kūrimas, tada mm, panaudojimas ir apie dešimt metų, manau, dar užtruks visi tie baigimieji darbai, tačiau manau, kad rezultatus galėsime pamatyti ir daug greičiau. Apie 220 konkrečių investicinių projektų buvo finansuojama Europos komisijos ir reikia vertinti, kaip užtikrinti tolesnį finansavimą. Labai svarbu, kad būtų ir tolesnis pasirinkimas viską įgyvendinti ir nesustoti tik ties trečiaja faze, nes svarbu atlikti visus procesus tinkamai ir Klausiausi kolegų pasisakymų, jie kalbėjo apie tam tikrus su oro transportu susijusius aspektus. Ir nu, kalbant apie mokslinius tyrimus ir plėtrą, daug procesų yra įtakojama pramonės atstovų. Žinome, ko, ko, ko, kokie yra reikalavimai, kad būtų um, kažkaip labiau suvaldytas tas didėjantis um, eismo srautas. Na ir dabar pramonė jau naudoja tam tikras technologijas, kurios e, buvo išrastos ir ištirtos. Na ir buvo užduotas dar vienas klausimas, jį patikė pirmininkė, kalbėjusi apie įsitraukimą į nacionalinės strategijas. Kalbant apie oro eismo srauto valdymą, yra bendra europinė strategija, bendrasis planas, nes tai yra numatyta reglamentuose. Ir ten yra kalbama apie technologijas, kurios turėtų būti įgyvendinamos nacionaliniu e, lygiu. Ir kalbant apie Cezar bendrąjį įmonę bei tuos europinio masto planus, juose yra apibriešta, koks turėtų būti, koks turėtų būti plano įgyvendinimas regioniniu lygiu. Tai yra susiję su technologijų taikymo e, geografiniu paplitimu ir Kiekvienas oro uostas ir oro navigacijų paslaugų teikėjas turi įtraukti tą planą į savo, e, nu, savo investicijų planą. Viskas turi būti tinkamai susijęta. Ir be abejo, tai yra gana skaidru, kalbant apie tuos procesus ir Europos komisijos e, prižiūrimus procesus susijusius su um, oro transporto srautų valdymu. Ačiū, ponas Nai, prašau. Prieš atsakydamas į pono Marinesko klausimus, norėčiau sureaguoti ir į ponės pirmininkės išsakytą pastabą dėl nacionalinių strategijų. Na, bent jau mano nuomonė, viskas vyksta štai, kaip kalbant apie e, Clean Sky, jungtinių technologijų iniciatyvą, tai buvo tam tikra programa pradėta nacionaliniu lygiu, skirta parengti priemonės Rumunijoje, e, kurios padėtų Um, spręsti klausimus susijusius su FP7 programa. Ir tada pradėjome renkti nacionalinį e, strateginį planą skirtą moksliniams tyrimams ir plėtrai. Na ir tai sudarė galimybę mums įtraukti šį punktą į savo nacionalinę strategiją bei įgalinti visas suinteresuotas šalis susikurti tokią aiškesnę viziją susijusią su uh, ir jų konkrečių tikslų tiek, e, siekimo. Na ir kalbant apie tos skirtingus subjektus, be abejo, interesai ne visada sutapo, nes pavyzdžiui, universitetai ar mokslinės įstaigos ar pramonės atstovai be abejo m, mm, neturėjo tokių suderintų strategijų, tačiau Rumunija kaip ES valstybė narė m, mm, norėjo suderinti e, viską ir su pramonės įmonių privatizacija ir tai taip pat padarė įtaką ir mūsų dalyvavimui mm, GTI, nes e, kiekvienos įmonės akcininkai turėjo labai skirtingus požiūrius susijusius su tuo, kas yra strateginis dalyvavimas tokio pobūdžio veikloje e, ilgalaikė prasme. Ir jiems nebuvo aišku, ar dalyvavimas klin Sky programoje buvo susijęs su išlaidomis mokslinių tyrimų srityje, ar tai buvo kažkoks tai mm, kitokio pobūdžio planas ir be abejo stengiamės viską suderinti, e, harmonizuodami šią e, sistemą, rengdami nacionalinę strategiją ir teikdami reikalingą paramą. Tačiau iš kitos pusės Jeigu nedalyvautume europinėme projekte, tokiame kaip JOTI, tada e, kalbant apie mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimą, jis siektų nulį ir mums buvo labai svarbu tapti bendrų europinių projektų dalimi, bendradarbiavimo projektų dalimi. Tad e, tai buvo tam tikras postumis susijęs su mūsų kompetencijų integravimu europiniu lygiu ir su mūsų gerosios praktikos pasidalymu, kalbant apie tas nacionalinės programas, kurios buvo įgyvendintos anksčiau. Dabar kiti klausimai. Ir e, e, tas, tie demonstraciniai procesai susijęs su rezultatų, pasiektais rezultatais. Na taip, Tai tikrai pareikalauja nemažai pastangų, nes tai yra galutinė projektų fazė. Ir aš jau kalbėjau apie tą pirmąjį keleivinį lėktuvą, kuris kūriamas. Sudėtinga be abejo pasakyti, kada tai taps e, realiu rinkoje prieinamu lėktuvu ir kada jis galės skraidinti žmonės. Tačiau bet kuriuo atveju pramoninių lygių viskas buvo harmonizuojama, suderinta ir buvo taip pat e, tam tikras kelio gairių planas sudarytas, kalbant apie tokių produktų pateikimą rinkai. Taip pat e, buvo parengtas specialus planas iki 50 metų, susijęs su pasikeitimais mokslinių tyrimų srityje ir dauguma mūsų atliktos veiklos nebuvo vien susijęs su N1 plus produktais, tačiau ir su N1 e, plus 2 produktais. Na ir jeigu pavyzdžiui e, automobilių pramonėje naują automobilį galima sukurti ir pateikti rinkai per 2,5 metų, pavyzdžiui. Mūsų atveju situacija yra šiek tiek skirtinga, labai svarbu tinkamai pradėti taikyti technologijas, naujas technologijas, tačiau tam reikia laiko. Be to yra daroma tam tikra įtaka ir iš JTI pusės. Ir Klinskai programos atveju buvo pateiktas pasiūlymas, kad būtų galima sukurti kažkokį tai e, logotipą, e, e, kurį būtų galima tiesiog panaudoti tam tikrais atvejais tai būtų kaip tam tikros technologijos e, panaudojamos atspindys. Na ir kalbant apie kuriamas naujas technologijas ar orlaivius, e, tikrai nemažai naujų technologijų yra sukūriama, kaip ir, pavyzdžiui, Airbus atveju. Norėčiau užduoti klausimą Paskutinis jūsų prezentacijos sakinys buvo toks, kaip būtų galima dalyvauti ir pasinaudoti bendrų įmonių ir, e, atsiprašau, jungtinių technologijų iniciatyvos rezultatais. Norėčiau paklausti, kodėl pasirinkote tokį sakinį, nes e, įdomu, kokios tos naudos tikitės. Na, juk tai yra bendra veikla ir mes gauname naudą iš vykdomos mokslinio tyrimų ir plėtros veiklos ir esame bent jau tikri, kad atgausime investuotas lėšas, tai yra tokia ilgalaikė nauda, tačiau kalbant apie realaus produkto, realaus gaminio panaudojimą, tai jau yra susiję su platesniu pramoniniu kontekstu. Ir mums reikia ne vien tik partnerystės susitarimo, kalbant apie mokslinių tyrimų ir plėtros projektą su pramonė, kad galėtume pilnai pasinaudoti tais produktais, gaminiais, kurie vėliau pateikiami rinkai ir kurie priklauso nuo, tos, nuo tų didžiųjų pramonės žaidėjų. Ačiū. Ačiū už tos klausimus, kurios pateikėte ir pradėsiu nuo gerbiamos pirmininkės klausimo ir dėl nacionalinių strategijų kūrimo. Man atrodo, tai yra svarbus elementas. Pabandysiu atsakyti jūsų pateiktą klausimą, taip pat pateiksiu pavyzdžių. Kalbant apie nacionalinės strategijos kūrimą, reikia trijų pagrindinių elementų. Visų pirma, Europos komisijos, Europos parlamento, tada jungtinės įmonės ir taip pat nacionalinių organizacijų, taip pat nacionalinės vyriausybės. Tai yra įten svarbu, nes be nacionalinės strategijos lėšos gali būti tiesiog išvaistytos. Pateiksiu pavyzdį. FJU tikrai daug pastangų e, deda į naujų automobilinių technologijų kūrimą, į užpildymo vandeniliu degalinių koncepcijų kūrimą, tačiau e, lėšos būtų išlaistomos, jeigu nebūtų sukurtos ilgalaikės strategijos. Ir kai lėšos baigtųsi, tokios specialios degalinės tiesiog būtų uždarytos. Ir kaip jau minėjau, čia svarbus yra ir Europos parlamentas kaip vienas iš žaidėjų. Nesvarbu, kad Europos parlamentas padėtų neišvaistyti tų lėšų. 2014 metais parlamentas um, um, patvirtino e, alternatyvių kūro e, rūšių e, panaudojimo direktyvą ir ten yra kalbama apie tai, kad valstybės narės turėtų pačios kurti nacionalinės strategijas dėl vandenilio technologijų panaudojimo. Tad visos tos lėšos, kurias mes investuojame į tas specialias technologijas, jos nėra išvaistamos, E, čia yra sukūriama tokia ilgalaikė perspektyva ir be abejo Italija tikrai deda visas įmanomas pastangas. Ir kalbant apie visas tas lėšas, kurias skiria komisija, e, pavyzdžiui, Italijos įgyvendinamam autobusų projektui yra tinkamai panaudotos lėšos, tačiau čia reikia trijų dalyvių Europos parlamento, FJU ir tinkamos e, nacionalinės politikos. Tad Tai yra svarbus dalykas. Ir dar vienas pavyzdys. Tai reiškia, kad mes investuojame tikrai nemažas lėšas į tokių bendrų um, sistemų kūrimui ir tokios investicijos yra atliekamos. Tikrai yra puikių įmonių, kuriančių puikius gaminius, tačiau jeigu nebus reikalingų direktyvų, kurios pastumėtų e, rinką link centralizavimo, tada tos lėšos bus iššvaistytos. Tad reikia žvelgti į tą platesnį kontekstą. Dabar norėčiau sugrįžti prie kito klausimo, kuris buvo taip pat labai įdomus. Koks skirtumas egzistuoja tarp e, buvimo narių ir koordinatoriumi? Na ir iš esmės taip, tas skirtumas egzistuoja, tačiau Svarbiausia dalykas yra toks. Man atrodo, kad koordinatoriai ir nariai turėtų um, jausti tarsi dalyvaujantis tame pačiame projekte. Ir vis, labai svarbu, kad visi dirbtų e, vienam bendram e, tikslui. Na ir be abejo, kartais uh, kaip narys jautiesi atsakingas tik už savo tikslus, savo siekius ir pamiršti E, galvoti plačiau, galvoti apie visą projektą. Be abejo, viskas priklauso ir nuo koordinatorių. Jeigu koordinatorius yra realus koordinatorius, kuris sugeba įkvėpti, motivuoti žmonės, tada tikrai nėra jokio skirtumo tarp narių ir koordinatorių. Tačiau be abejo vienas skirtumas visada išlieka, tai yra, kad koordinatorius yra atsakingas už administracinius dalykus ir Apie tai aš kalbėjau, kai kalbėjau apie mokslinius rezultatus susijusius su projektų įgyvendinimu. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Esu pasirengęs papildyti savo pasisakymą. Ačiū. Ačiū, ponas Lokėzė, prašau. Yes. Okay. <clears throat> Just to continue in the same direction. Pratęsiu tą pačią grįžtimį kaip ir kolegos. Uh, pirmą kartą istoriją matome, kad vandeniliniai automobiliai jau yra naudojami realiam gyvenime Japonijoje, Kalifornijoje, gali tokį nusipirkti, galbūt ir Europoje greitai galėsime tokius vairuoti. Todėl, kad yra padaryta labai daug pažangos ir pasarosius dešimt metų mokslo tyrimų srityje. Dabar kokie būtų kiti žingsniai? Pramonė pasirengusi diegti technologijas, tai būtų pirmoji karta, aš pabrėžiu, pirmoji karta yra paruošta. Aišku, reikės visų pirma e, įdėgymui infrastruktūros ir tai yra didžiulis iššūkis. Eina kalba ne, ne apie išteklius, o apie finansų inžineriją. Labai svarbu yra apjungti Europinio lygmens pastangas, EIB pavyzdžiui, Europos komisija, TNT ir taip toliau, ir nacionalinio lygmens pastangas. Ir aš dar pridurčiau regioninio lygmens, nes faktiškai aktyviausi subjektai yra regionių ligmens. Vietos valdžia, pavyzdžiui, Prancūzijoje, sakykime, matau, na, tikrai regioninio ligmens valdžia labai aktyviai dirba. Taigi reikia dabar jau žengti toliau, panaudoti FCDU struktūrą, reikia aišku, pasiremti mokslo tyrimų, pramonės ir komisijos su bendarbiavimu, apjungti visą tai, įtraukti ir nacionalinius narius, dabar jų dar nėra bendro įmoniai, reikia visas regionės asociacijas įtraukti ir dėkti infrastruktūrą plėsti, nes aišku, neįmanoma vien tik tai pramonės pastangomis to padaryti, reikia ir bankų pagalbos, aišku, jie galvo, bankai galvoja, kad tai per nelik rizikinga investicija, tai reikia galvoti apie privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystę, tik taip išspręsime tą problemą. Tai viena problema. Kita problema yra sukurti europinę pramonę dabar Prancūzijoje ar Danijoje, sakykime, jeigu nori pamatyti vandenilio automobilį, tai bus Hyundai arba Toyotos automobilis, ne europinės gamybos automobilis. Supranta, aišku, kad reikia laiko, išteklių ir taip toliau, kad pagamintum jį, bet jau pernelyg gal ilgai viskas užsitęsė ir mes turėtumėm daugiau dėmesio tam skirti. Mm, ir yra tik tai. Uh, Kongui vienintelis, man atrodo, prancūziškas automobilis vandeniliu varomas. Tai reikia to susitarimo čia, reikia žengti toliau, jau žengti žingsnį toliau, nes SAU tai buvo tik demonstratinis projektas. Kita pusė, kaip sakė kolegos, nepamirškime bazinių mokslinių tyrimų Jei norime, kad būtumėm konkurencingi, dalyvautumėm ir antros kartos technologijose, tai reikia tą technologiją plėsti. Aš pavyzdžiui, biomimetika įkvėpta, sakykime, technologija nano medžiagos, kompiuterinė visa įranga. Amerikoje, Japonijoje, netgi Korejoje yra labai daug vykdomo mokslo tyrimų šioje srityje. Nežinau, bet yra tam tikras toks paradoksas Jeigu bandai fundamentalius tyrimus įtraukti į horizontą 2020, komisija sako, ne, ne, ne, e, viskas jau įtraukta e, į um, bendrą įmonę. Bet tai reiškia, kad viskas laisva ten tik produktai ir nėra tų bazinių, fundamentaliųjų tyrimų vykdoma. Tai aš manau, kad visų pirma turėtumėm galvoti, kaip tai padaryti europinių lygmenių. Ir dar vienas momentas dėl konfidencialumo. Buvo toks klausimas. Turime pagerinti komunikavimą, rezultatų skleidimą, net ir bendra įmonė, nes kartais, na, pramonė, aišku, gal nelabai nori viešinti rezultatus. Manau, kad uh, Mums reikia duomenų bazės, kuri tą rezultatą paskleistų ir parodytų, kad visa sistema tikrai efektyvi. Čia tikrai reikėtų dar daugiau padirbėti būtent konfidencialumo srityje. Ačiū. Arnu, bitė. Arnu? Very brief. Labai trumpai. Daktaras Marinesko iškėlė klausimą dėl uh, jėmi poveikio, iniciatyvos e, poveikio. Na, aš nežinau, koks tas galutinis poveikis, rezultatas, bet e, tiesiog gal aš pats per mažai žinau apie tą iniciatyvą, bet aš neturiu priežasčių abejoti, kad lėšos panaudotos efektyviai. Bet jeigu turite kokių išvalgų tuo klausimu dėl rezultato, Tai lygiai taip pat būtų sunku pasakyti, kad toks rezultatas nebūtų buvęs pasiektas, jeigu nebūtų buvę. Nežinau, aš atsakiau jūsų klausimą. Kažkiek gal tai yra sėtina su kitu klausimu. Atsiprašau, kad negaliu tiksliau atsakyti. Danke, Herr Peiniger, bitte. Yes. Um, I hope I got the Tikiuosi, kad e, supratau ir pasižymėjau klausimus, tikrai nelengva juos atsakyti, pabandysiu šiek tiek plačiau paaiškinti. Kaip sakiau, praeitą savaitę turėjome garbės apibendrinti Bernardai Gul, įter generalinio direktoriaus ir Jacques Maxiliol kuris yra Fusion for Energy techninis direktorius pristatymus. Aš, aš, atsim, aš pažįstu juos nuo senų laikų, kai dirbame su greitintuvų projektais. Ir, e, tai aš ten nuvykau. E, kad išsiaiškinčiau dėl kompanijos, ar, ar tvarkarašiai realistiški, ar kainos realistiškos, aš žiūrėjau iš savo kompanijos požiūrio taško, aišku, aš negaliu pateikti jums bendro įvertimo, uh, Tiesiog galvojant apie ilgalaikį planavimą, ką mes galėtumėm padaryti dėl strategijos. Tai yra nepaprastai svarbu kom, tokioms kompanijoms kaip mūsų, galvojame apie penkerius, dešimt metų į ateitį. Mes samdome fizikus, inžinierius ir taip toliau. Ir tai yra ilgalaikis įsipareigojimas, kurį mes prisėmame. Uh, bet lygiai taip pat reikia galvoti apie tai, ko reikia mūsų klientui, Fusion for Energy, ITER ir taip toliau, nes nepriimtina bus, jeigu, pavyzdžiui, praeis penkeri metai ir mes taiga pasitrauksim iš projekto. E, tai tokius klausimus turėjau aš atsakyti, galbūt jūsų nestebins tai, Bernard Bigau nepateikė kainos ir tvarkarašio nepateikė nes viskas dar yra derinama, peržiūrama, sakykime, dėl to deramasi ir, ir, ir jis mums apie tai detaliai papasako. Tačiau man sudaro toks asmeninis požiūris, įspūdis, kad yra labai iški koncepcija. Galbūt kol kas jį dar yra skliausteliuose, e, gal keliari metai galbūt jau net, nes iš tikrųjų jau seniai yra dirbama tais lasmais, tačiau scenarius yra pakankamai aiškus Ir vertinant situaciją, man akivaizdu, kad visi kritiniai komponentai yra aiškiai suprasti, pagaminami, bent jau prototipo lygmenių, tai tikrai nėra priežasčių abejoti, kad jie neveiks serinių lygmenių. Ir galvant apie paaiškinimus, dar na, mes negauname finansinės pagalbos Mm, tokiu būdu, kaip kad jūs, pavyzdžiui, kad tai prilygtų, mes gauname tik tai fiksuotos kainos kontraktus. Taigi mes patys paskui turime pasirūpinti, kad galėtumėm išgyventi su tokia fiksuota kaina, kokia buvo užfiksuota per kontraktą, per, per konkursą. Aišku, mes jeigu reikia, aptarėme pakeitimus, tokia yra procedūra, tačiau jeigu įimi fiksuotos kainos kontraktą, aš jau kalbėjau apie tai, tai reiškia, kad mes jau turime turėti ir mes turime e, pakankamai aišku vaizdą dėl to, kokią riziką prisima kompanija. Tai e, man sudaro toks įspūdis, kad pakankamai gerai viską įvertinau per diskusiją su visais atsakingais asmenimis, ypač per Bernabigų ir Žan Maksiliul e, pristatymus. Tai mūsų išvada būtų tokia. Tai ar, ar tai yra strateginis verslas mūsų kompanijai? mokslo tyrimų priemonės. Tai, na, aišku, yra galbūt daug pajėgesnių žmonių e, ir klausimas, ar, ar mes pajėgsime tai padaryti. Ir ponas Marinesku kėlė šį klausimą ir atvirai sakant, aš nežinau. Gal buvo daugiau dėl įter klausimų dar, kuriuos aš neatsakiau, aš, aš nesu garantuotas, ar viską teisingai supratau ir pasižymėjau. Tiesiog įsibėgio, įsibėgėjame po truputį. Norėčiau taip pat ir kitiems kolegoms pateikti klausimų, tiems, kurie sėdi už jūsų nugarų. Aš pamiršau pasakyti. Manyčiau, reikėtų patikslinti kai ką, ką jūs paminėjote. Mūsų manimų, mūsų Projektas yra inovatyvus, todėl kad mes kūrėme priemonę, kuri bus naudinga Clean Sky 2 projektams. Tiesiog mes siekiame in, e, norime užtikrinti sinergiją tarp atskirų projektų ir Clean Sky siekia, kad naudos gavėjai gautų finansavimą, kad tai būtų tos įmonės, kurios tiesiog gali įnešti savo indėlį į Clean Sky veiklą. Todėl um, Rumunijoje įmonės pasirašęs tokį memorandumą, pagal kurį naudosis sanglaudos lėšomis, kad galėtų prisidėti prie Clean Sky projektų įgyvendinimo. Taigi, Clean Sky gavo tam tikrą lėšų dalį ir žinoma, tos lėšų sumos neužtenka, kad būtų projektą galima tęsti. Norėčiau paklausti, ar iš komisijos mokslinio tyrimų direktorato dalyvauja posėdėje, galbūt e, galėtų, galėtumėt paaiškinti, kaip vertinti tą 15 procentų finansavimo dalies klausimą. Ir be to, horizonto 2020 e, strategijos įgyvendinimo tasa ir vidaus kontrolės tarnybos atstovas galbūt yra. Taigi, kas iš jūsų, iš mano paminėtųjų, pirmasis kalbėtų ir pasakykite, kam jūs atstovaujate. Puo e, mokslinio tyrimų departamento atstovas. Įnašas materialiuoju turtu yra prilyginamas e, bet kokiam įnašui ir grinaisiais. Taigi kai kurie jūsų kaštai jau yra padengiami tuo 15 procentų ir jie yra įtraukiami į tą 50 procentų dalį. Žinoma, klausimas nekyla, ar reikia bendra finansavimo įnašo. Žinoma, dėl to abejonės nekyla, jisai turi būti, tačiau klausimas yra kokio dydžio. Įnašas e, materialiuoju turtu yra toks pat įnašas kaip ir ES finansinis įnašas. EMA Aš norėčiau atsakyti į vieną į klausimų susijusių su poveikiu, su, su mm, rezultatais ir tų rezultatų įgyveninimo praktikoje. Pirmiausia, reikėtų pažvelgti į MIA veikė yra 70 akademinio pasaulio atstovų, 75 pacientų organizacijos, 70 įvairiausių reguliuojamųjų institucijų. Taigi yra sukurtas didžiulis tinklas ir reikėtų pasakyti, kad viso to nebūtų pasiekta, jeigu nebūtų užtikrinta plataus masto privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės labai svarbu mm, raginti visas mm, e, ir raginti skelbti savo rezultatus 1500 įvairiausių e, e, publikacijų buvo paskelbta įgyvenant projektą pristatant inovacijas ir, mano manimu, taip pat reikėtų supaprastinti visus šios procesus. Be to, mes pramonės atstovus, partnerius, mažas vidutinės įmonės skatiname investuoti į e, šitą sritį ir todėl dešimtis mažųjų vidutinių įmonių gali turėti naudos iš dalyvavimo šiuose projektuose. Galbūt komitetui būtų įdomu sužinoti apie keletą dalykų. Pavyzdžiui, kolega, kuris kalbėjo, jis nėra tiesioginis naudos gavėjas ir galbūt jums būtų naudoti, turėti informaciją iš tiesioginio naudos gavėjo. Naudos gavėjai teigia, kad vals, valstybės turėtų raginti labiau įsitraukti kitų valstybių mažas vidutinės įmonės į projektus, pavyzdžiui, Čekijos, Rumunijos, Airijos, kad jos įsitrauktų į mokslinio tyrimų projektus. Tas dalyvavimas yra labai svarbus, kadangi mes dar nepasiekėme to uh, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo procento, kuris buvo numatytas, todėl reikėtų uh, kurti partnerystės, būti aktyvesniais. Tai yra uždavinys, kuris leistų mažoms vietinėms įmonėms įsitraukti į šitą veiklą. Kitas aspektas, kurį paminėjo Arno ir kiti tai yra IPR. Tai yra, kas yra viešoje sektoriaus ir kas yra privataus sektoriaus e, dalykas arba veiklos sritytas e, dalykas. Labai svarbu patiems apsispręsti, kokiai lygai e, gydyti mes kursime pažangiuosius vaistus. Vienam projekte gali dalyvauti farmacijos gal dešimt įmonių, siekiant identifikuoti pakankamai ankstyvai voje stadijoje tam tikrus simptomus. Tačiau nuo to reikėtų pereiti ir prie plataus spektro dalyvių Labai svarbu, kad tas indėlis, kuris buvo įneštas privačių įmonių ir išliktų jų dispozicijoje. Dėkuoju Jums už progą papildyti išsakytą informaciją. Komisijos vardu dabar. Ačiū. Aleksandra Dragi, aš esu mokslinių tyrimų sveikatos srityje padalinio atstovė. Marinesko kalbėjo apie IMI veiklos rezultatus. Tiesiog labai svarbu, kad rezultatai, tyrimų rezultatai kuo greičiau būtų jaučiami įgyvendinimo plotmėje, kad pacientai justų naudą. E, medicinos srityje vykdomų tyrimų procesai ir gali būti labai ilgi ir 10-15 metų gali užtrukti visi tie procesai, kol vaistai yra pateikiami į rinką, kadangi rezultatai turi būti siejami su įvairiais identifikatoriais, testais, prognozėmis, o tam reikia visuomet keliarių metų, jeigu projektas, pavyzdžiui, prasidėjo 9 metais, tai jo įgyvendinimas užtruks. Įgyvendant projektą reikia atlikti įvairiausius, pavyzdžiui, testus, jeigu yra kuriama kokia nors vaistai e, autistams, vaikams, tai reikalinga pirmiausia pritaikyti įvairiausias terapijas, siekiant išsiaiškinti, kaip spręsti tą visą labai sudėtingą klausimą. Be to, pavyzdžiui, antimikrobinio atsparumo platforma yra sukurta, e, šitas antimikrobinis e, e, atsparumas yra 20-21 amžiaus drykštė ir todėl kol kas terapijų dar nėra sukurta, todėl šita plati platforma apima bio, e, anti, antibiotikų e, poveikio vertinimą ir mes tikimės, kad tie pažangieji vaistai bus sukurti artomiausių metų. Pavyzdžiui, E, e, šizofrenijos ir depresijos gydimo srityje taip pat yra e, numatyta sukurti klinikinių tyrimų duomenų banką, tačiau šitą informaciją turi apimti įvairiausius kriterijus, reikia įvertinti ir tų naujai kuriamų vaistų galimą netinkamumą. Labai svarbu, kad pacientai gautų tokius vaistus, kurie jam labiausiai tiktų, tačiau prieš tai reikia atlikti tyrimus ir tyrimų rezultatai padės Europos vaistų agentūrai priimti atitinkamas gairias ir susijęti jas su klinikiniais tyrimais, kad būtų užtikrintos kiekvieno paciento dalyvaujančio klinikiniuose tyrimuose teisės. Šitas gairės iš esmės nepakeis teisės aktų, tačiau matote, kiek tie procesai užtrunka. Dėkuoju, daugiau nematau, kad kas nors norėtų kalbėti iš e, institucijų atstovų. Tuomet vėl gražinu kamolį į pranešėjo rankas. Ačiū labai visų pirma visiems už jūsų dalyvavimą. Labai tikiuosi, kad jums tai buvo naudinga patirtis. Ir tikiuosi, kad ateityje mūsų organizuojami seminarai bus dar naudingesni. Na ir jeigu norime pamatyti e, tų viešųjų lėšų panaudojimo sėkmę mokslinių tyrimų ir plėtros rytyje, tada pirmiausia be abejo turime e, vertinti ir suinteresuotų šalių dalyvavimą. Kalbant apie bendrų įmonių dalyvavimą, įvertinti jūsų nuomonės, akivaizdu, kad tos bendrosios įmonės yra labai svarbios ir Tai tikrai turi padėti pasiekti gerų rezultatų, realybėje apčiopiamų rezultatų. Ir labai tikiuosi, kad e, kiti auditorumo atliekami vertinimai, taip pat mūsų atliekami vertinimai, daugiau dėmesio skirs patiems rezultatams. Kaip suprantu, šiemet auditorumai ketina paskelbti veiklos rezultatų e, audito ataskaitą ir man atrodo tai yra labai geras ženklas. Ir e, manau, tai yra geras ženklas ir vykdančiajam IMI direktoriui, juk jūsų galutinis naudos gavėjas yra būtent pacientas. E, ir taip pat svarbus čia yra ir tų valstybinių lėšų iš nacionalinių biudžeto panaudojimas, tad man atrodo, kad e, bendrųjų įmonių pastangos turėtų būti orientuotos būtent į tai. Reikia žvelgti į galutinį naudos gavėją juk yra tokių asociacijų, kurios yra nacionaliniai subjektai. Tad labai svarbu galų gale atsižvelgti į pasiektus rezultatus. Ar buvo pasiekta kažkokia nauda panaudojant valstybinės lėšas ar ne. Na ir ačiū, ačiū visiems už rezultatų pristatymą, ačiū komisijos atstovams, dėkoju už jūsų dalyvavimą. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad šiandien daug ką sužinojau. Pavyzdžiui, supratau, kad mūsų heterogeninės struktūros turėtų būti išsameu vertinamos ir be to tų mm, užsakymų pasirašymas turėtų leisti įtraukti ir nacionalinės pramonės atstovus Taip pat e, lėktuvų gamyboje matome, kad yra ieškoma inovatyvių konstrukcinių sprendimų. Taigi šita, šitas seminaras buvo labai įdomus, daug ką sužinojome, išmokome, dėkoju visiems, kurie dalyvavo. Ir dėkoju už tai, kad jūs parodėte akivaizdžiai, kur slypi Europos mokslinių tyrimų problemos. Taigi mes turime stengtis kurti kuo tikslesnės nuostatas. Taigi dėkoju visiems įmonių atstovams, komisijos atstovams už dalyvavimą. Dėkoju, posėdis baigtas.